Kolegos, siūlo pradėti darbus, nes e, jau šiek tiek vėluojame. O dar mums reikės aptarti nuomonę, kuri vakar nebuvo aptarta. <coughs> Dabar periname prie rezoliucijos. Kova prieš neapykantos pasisakymus ir neapykantos nusikaltimus. Rezoliucija, e, kuri rengiama reaguojant į mūsų kolegos Kadamovič e, nužudimą. Kas norėtų pasisakyti apie šią rezoliuciją? Peter Kaiser. Ir kas dar norėtų? Gerbiamas pirmininkė, e, kolegos, aš noriu e, Jūs pasveikinti ir pasidžiaugti. Notwendig ist und die auch zeigt, dass nicht mehr auf lokal. Pasakyti, kad e, ši rezoliucija yra būtina, nes ji rodo, kad negalime vien tik regioniniu ir vietos lygmeniu kovoti su nusikaltimais. Ir vyksta užpuolimai, nepykantos kurstimas, nepykantą kurstančios kalbos ir grasinimai, todėl kreipiuosi į visus narius ir prašau imtis bendrų iniciatyvų dėl nepykantos kurstimo internete reikalingos prevencinio pobūdžio priemonės. Turėtum, turime kalbėti apie žiniasklaidos kompetenciją ir atsakomybę, siekdami užtikrinti, kad ir namuose, ir mokykloje, ir darbe galėtume įgyvendinti šias priemonės. Socialinėje žiniasklaidoje e, žmonės jaučiasi visiškai neapsaugoti, kai dėl nepykantą kurstančių kalbų. Todėl kreipėmės į visus, kad padarytų viską, ką tik gali, kad pasisakytų prieš nepykantą kurstančias kalbas. Mes kreipėmės ir patys į save, e, kad nustatytume tam tikras ribas, tam, kad e, nežiūrint e, tarp institucinių ribų, primtume tinkamus sprendimus. Norėčiau pateikti pavyzdį iš Austrijos e, per konferenciją kurioje susitiko federalinių žemių ir federalinio ligmens atstovai. Ir ieškame būdų, kaip užkirsti kelią nepykantai. Labai džiugu, kad regionų komitetas, o kartu ir mes visi nežiūrint valstybinių sienų, bendrai pripažinome, kad tik tais bendrai ir visomis įstatyminis priemonėmis negalėsime kovoti su neapykantos sukurstimu tinkle. Na, o dabar kolega Vozniak. Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy. Pirmininkė, kolegos. Aš visų pirma noriu pasinaudoti šią progą ir padėkoti jums visiems už tai, kad prisidėjote prie šios rezoliucijos įtraukimo į darbo atvarkę. Dėkoju pirmininkė jums ir kitoms frakcijoms už tai, kad buvo nuspręsta šią rezoliuciją įtraukti. Man atrodo, kad e, labai svarbus pagarbos E, mūsų e, draugui Adanovič ženklas. Ir e, taip mes, regionų komitetas, pademonstruosime, kad norime prisidėti prie šios diskusijos, diskusijos apie neapykantą kursančias kalbas viš, viešoje erdvėje. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną aspektą, kuris mums nepaprastai svarbus. Visos tokio pobūdžio tragedijos E, priverčia žmonės susimastyti. Tie tos diskusijos, tie uh, susikaupimo, mąstymo momentai priverčia mus padaryti tam tikras išvadas. Aš tikiuosi, kad mūsų rezoliucijoje tos išvados bus atspindėtos. Ir ši tema bus e, labai plačiai aptarta. Labai svarbu paminėti atsakomybę, atskaitomybę mums politikams tenkančią. Labai dažnai politikai yra traktuojami kaip e, pavyzdžiai, gal ne tie pavyzdžiai, kuriais reikia kasdienybėje vadovautis, bet tam tikro gyvenimo būdo e, pavyzdžiai. Jeigu politikai, jeigu e, šiaip visuomenė žmonės pasisakys, pasisako mm, kursidami neapykantą, tai e, toks pobūdis tik tai dar labiau plis, todėl mums tenka labai didelė atsakomybė, žiniasklaidai tenka labai didelė atsakomybė. Aš baigdamas noriu pasakyti, kad šis klausimas yra labai svarbus ir todėl aš labai džiaugiuosi, kad jis yra įtrauktas į šią rezoliuciją. Tikiuosi, kad ši rezoliucija <coughs> e, bus išgirsta ir mūsų valstybėse ir atneš kuo geresnių rezultatų. Žinau, kad e, mūsų draugas ponas Adamovičius būtų labai to norėjęs. Ačiū. Ačiū toliau. Kolegė Jatin. Ar kolega Jatin? E, Ačiū pirmininkė. Olandijos delegacija taip pat norėtų išsakyti tvirtą paramą šiai rezoliucijai. Reikalai susiklosti labai e, netikėtai Niderlanduose. E, Pinkfoten ir Hoch buvo nužudyti dėl politinių priežasčių, e, dėl to valstybėje kilo labai didelis nepasitenkinimas. Labai svarbu, kad žmonės uh, prieštarautų, priešintųsi tokiems neapykantą kurstantiems e, e, pasisakymams. Ir mes turėtume kreiptis į absoliučiai visus piliečius ES. E, politikai, valstybės administracija turi turėti galimybę dirbti saugiai ir žmonės turi turėti galimybę išsakyti savo mintis saugiai. E, mes čia nekalbam apie e, tam tikrų pasiekimo ir įvertinimų šioje srityje e, nustatymą. Šią rezoliuciją mes to nesiekime, bet mes norime, kad būtų atvirai ar viešai kalbam apie tai ir e, kad būtų užkirstas kelias neapykantą kursančiams kalbom. Na ir man atrodo, kad bendra frakcijų rezoliucija prieš kovą su neapykantos kurstimu yra labai gera. Mes visi puikiai suprantame, e, kokią grėsmę kelia vis labiau plintantis neapykantos kurstimas ir todėl ir regioninio ligmens politikai turėtume kovoti su netolerancija visuomenėje visuomenėje ir šią rezoliuciją pasiūsime signalą visuomenėje. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, jog reikia nepamiršti įvairių visuomeninių iniciatyvų, kurių tikslas yra skatinti toleranciją ir kovoti su nepykantos kurstimu. Manau, kad tai reikėtų aiškiai paminėti rezoliucijoje, nes ir šios iniciatyvos um, kartu su mumis kovojas pirmame fronte, pirmoje fronto linijoje su nepykantos kurstimu. Todėl esu pateikus pateikusi pakeitimų ir tikiuosi, kad plenarinė sesija parem šios pakeitimus, bent jau tai mane labai nudžiugintų. Labai ačiū. Bardzo, panie przewodniczący, mm, szanowni państwo. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai kolegos. Aš noriu šią rezoliuciją paremti. Mūsų nuomonė yra labai svarbi, ypač dabar, tokiamis aplinkybėmis, kokios susiformavo. Man atrodo, kad visai Europai būtų labai svarbu suvokti, kiek daug jėgos turi kiekvienas e, žodis. Jis gali turėti pozityvios jėgos, pozityvios galios, bet tuo pat metu negatyvios. Mes e, Girdėjome labai daug šiltos, šiltų užuojautos žodžių iš visos Europos pusių, iš viso pasaulio, iš visų politinio spektro pusių. Buvo nužudytas tas žmogus, e, kuris e, nusipelno tokios užuotos ir jį nužudė žmogus turintis psicho, psichiatrinių problemų, to reikia nepamiršti. Psichiatrinių sutrikimų jis turėjo žudikas. Todėl, kai mes e, kokius e, pareiškimus formuojame, vadovaukimės faktais, o ne emocijomis, nes kitaip nieko nepasieksime. Esame suaugę žmonės, esame politikai, kaip jau čia buvo pasakyta šioje salėje. Turime elgtis atsakingai, turime išanalizuoti, kokią informaciją perdodame žiniasklaidai. Taip pat nepamirškime, kad dėja turime š, e, girdė, galime girdėti neapykantą kursančių kalbų vai, iš vaikų, todėl turime ir juos šviesti. Tas darbas turi apimti visą visuomenę. Ačiū dabar kolegiai Jung man žodis. Eh, eh. Ačiū ponė pirmininkė. Kaip jau buvo pasakyta mano kolegės, e, mes e, Niderlandų delegaciją šią rezoliuciją remiame. EKR e frakcija taip pat, nors mūsų politinės nuomonės dažnai išsiskiria, bet čia mes kalbame apie kovą su smurtu. Žodžio laisvės nereikia riboti, bet visur yra raudonos linijos, ribos. E, mes turime labai aiškiai apibriežti, kas yra neapykanta ir smurtas ir su tuo niekuomet negalime taikstytis. E, labai didelį susirūpinimą kelia tai, kad grėsmė gali būti keliama vietos administracijos vadovams, merams. E, mes turime kalbėti apie tos žmonės, kurie dirba savo darbą ir e, jiems nebūti, neturi kilti grėsmė, tokia padėtis yra nepakeičiama. Toliau Donato Tuma. Grazie, prezidente. Apo... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šią rezoliuciją remiu. Ir e, esu pateikęs pakeitimą, kad devintasis punktas būtų sugriežtintas. Šis pakeitimas yra e, skirtas e, jame yra kalbama apie anoniminės nepykantą e, kurstančius pasisakymus socialinė žiniaslaida įmonės, kurios yra tų socialinės žiniasklaidos priemonių savininkės turėtų su to kovoti. Kol kas nėra padaryta pakankamai. Ši rezoliucija yra pirmasis žingsnis. Mes žinome, kas gali slėptis po anoniminiais pasisakymais. E, anonimiškumas leidžia išsilieti pasisakantiesiems be ribų. Jeigu užtikrinsime skaidrumą, tada žmonės paprastai diskretiškiau kalbės bet e, atsiras žmonių, kurie susikurs e, netikrus, netikras sąskaitas, netikrą tapatybę ir e, tokiu būdu galės šlikščiausius pasisakymus įvardinti, išsakyti. Reikia tikrinti žmonių tapatybę. Yra daugybė įvairiausių būdų internete tą padaryti ir užtikrinti, kad tapatybė būtų tikra. Pažiūrėkime, kas dedasi socialiniuose tinkluose, juos sutvarkykime, kad žmonės jaustųsi atsakingi už savo pasisakymus. Jeigu kažkas kažką parašo, jis turi būti už tai atsakingas. O jeigu nėra parašo, nėra identifikacijos, tai belekas gali būti parašta. Todėl aš raginu visus paremti šią rezoliuciją. Ir paskutinis kalbėtojas Tanormau. Grazie, prezidente. Intanto... Uh... Ačiū, pirmininkė. Kodėl aš atsijėmiau pakeitimus šiai rezoliucijai? Antrasis mano pakeitimas buvo. Ogi todėl, kad jame buvo kreipiamasi į visas partijas iš bet kokio e, politinio bet kokios politinės e, pakraipos, kad jos e, skatintų taikius pasisakymus ir kad politika būtų formuojama kaip diskusijų e, galimybė, galimybė kiekvienam individui pasisakyti. Ir kolegos Vosnek ir kiti Lenkijos kolegos buvo prisidėję prie šio teksto. Gerbdamas Lenkiją ir kolegą Pavelą Damovič, aš atsijimsiu savo pakeitimą, nes Europai reikia kalbėtojo mikrofonas išjungia. Reikia kovoti su nepykanta. Ačiū. Po šios diskusijos dar kolega Schneider. Dėkuoju, ponė Pirinkė. Prieš pradedant balsuoti turiu pasiūlymą pakeitimas dėl šiandien pateiktų pakeitimų. Nėra pranešėjo, todėl procedūra gal kiek neįprasta. Mano tema liečia ketvirtą punktą. Ketvirtame punkte labai aiškiai pasakyta, jog dėl Ambramovič e, nužudimo, kaip Ambramovič kolegos, atkreipėme dėmesį į tai, jog daugelis esančių kolegų merų yra tapę e, žodinių e, užsipuolimų, o taip pat ir fizinio smurto taikiniais. Tai yra svarbiausias dalykas. Dabar turime ponios ne pakeitimas ir čia ji nori paminėti civilinės visuomenės iniciatyvas, turinio požiūrių kaip ir tinkama, tačiau netinkama vieta. Todėl siūlau ponios Horne tekstą įtraukti kaip atskirą teksto dalį, kaip atskirą punktą po šeštojo punkto. Bus tai naujas septintas punktas, taigi siūlau prieš balsuojant pagalvoti apie tai. Na, gal ponia Honė norėtų ką nors pridurti. Taip, mielai, sutinku su šia procedūra, nes taip turinio požiūriu at, įvardytume abu tikslus. Dėkoju. Dėkoju. Perinam prie pakeitimų. Ketvirtas pakeitimas bus teikiamas kolego Šnaiderio pasiūlymo. Pirmas pakeitimas. Kas už? kas prieš, priimta. Antras pakeitimas atsiimtas, kaip girdėjome ką tik. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Ketvirtas pakeitimas. Pirmiausia, balsuosime dėl pono Schneiderio pasiūlymo atskirti e, vieną konkretų punktą. Kas už? Kas prieš? Priimta. Dabar balsuojame dėl ketvirto pakeitimo su pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Priimta. Septintas pakeitimas. Ponas Toma nori pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pateikiau šeštąjį pakeitimą, bet aš dabar norėčiau jį atsijimti. Man atrodo, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti penktajam pakeitimui. Jis labai panašus į maniškį. Todėl aš perdodu savo paramą penktajam pakeitimui ir atsijimu šeštąjį pakeitimą. Ačiū. Kas už šį pasiūlymą? Kas prieš? Priimta. Šeštas pakeitimas atsiimtas. Ir perinam prie septintojo. Kas už? Kas prieš? Priimta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Kas už šią rezoliuciją? Kas prieš? Susilaiko. E, vienbalsiai patvirtinome rezoliuciją. Ačiū. Kolegos, dabar pereikime prie mūsų tradicinių e, dalykų, tai yra ES reikalai vietos regionų valdžios institucijoms. Norėčiau padėkoti visiems nariams, kurie pateikė pasiūlymus dėl temų. Deja, negalėjome aptarti visų temų dėl to, kad mus riboja laikas ir galiausiai buvo atrinktos trys temos ir mes jas aptarsime vieną po kitos. Pradėkime nuo pirmos temos, tai yra santykių su Moldavijos vietos regionų valdžios institucijomis plėtojimo. Ir šis klausimas buvo įtrauktas dėl Koriper komiteto pasiūlymui E, dabar aš norėčiau taip pat padėkoti vietos savivaldybių iš Moldavijos delegacijai, kurie šiandien yra mūsų e, salėje. Ir aš džiaugiuosi, kad antradienį po pietų mes turėjo galimybės su jais padiskutuoti apie bendradarbiavimą su mūsų komitetų galimybės. SIVEX komitete E, bus organizuojamas e, tas bendradarbiavimas. Taip pat kalbėsime apie tvarę plėtrą, apie kitas aktualiausias temas, kalbėsime apie Bukarešto vadovų susitikimą, apie miestų regionų aukščiausio lygio susitikimą. Dabar aš norėčiau suteikti žodį kolegai Adrian Devan, kad jis pristatytų savo temą. Pone Teiman, žodis jums. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați. Ačiū pirmininkė. Kolegos, kaip Rumunijos miesto asociacijos pirmininko pavaduotojas, norėčiau pakalbėti apie tai, kaip regionų komitetas galėtų padėti Moldovai. Per pastarosius 25 metus Mol Moldavija dėjo didelės pastangas ir tai būtų galima paminėti apsisprendimo e, hartiją, kad būtų sustiprinti šalies regionai. Stengiamasi stiprinti vietos regiono valdžios institucijų kompetenciją ir atlikti fiskalinį decentralizavimą. Kalbant apie vietos autonomiją, buvo patvirtinta daug teisės aktų, kurie buvo labai svarbus dėl valstybinio valdymo. 2016-aisiais buvo įgyvendintos reformos, kurios buvo teigiamai įvertintos ir šalies viduje, ir tarptautinių lygmenių. Vietos valdžios institucijos toliau įgyvendina reformas, stiprindamos vietos demokratiją ir įtvirtindamos tuos įsipareigojimus, kuriuos minėjau vietos demokratijos lygmenių buvo sėkmingai įgyvendinta pažanga ir tai yra viena iš rytų partnerystės šalių turinti specialų statusą. Yra buvę tam tikrų tendencijų vietos administracijų lygmenių. Vietos valdžios institucijos Moldovoje neturi pakankamai įgaliojimų, kad galėtų e, padaryti tai, ką norėtų vietos lygmenių. Todėl teisės aktas turi būti pakeistas, kad vietos valdžios institucijos Moldovoje galėtų įsitraukti, imtis naujų veiksmų ir išplėsti savo kompetencijų ribas būtina, būtina įgyvendinti su decentralizavimu susijusias iniciatyvas, kadangi sovietmečių šalis buvo labai centralizuota. Didžioji dalis sudėtamųjų dalių, kurios veda prie decentralizacijos, nebuvo pakankamai gyvenintos, todėl daugiau pastangų reikėtų šiuo klausimu. Dabar dabartinė valdančioji partija e, pritartų centralizacijai labiau nei decentralizavimu. Vietos ir regioninės korlep organizacijos yra e, tie kontaktiniai centrai, į kuriuos Moldavijos vietos ir valdžios institucijos galėtų kreipti, stiprindamos bendradarbiavimą. Mes e, turime tam tikrų dėrybinių galių, kad vietos valdžios institucijos administracijos turėtų daugiau įgaliojimų. Europos parlamentas neseniai yra išreiškę savo paramą vietos valdžios institucijoms Moldavijoje, e, parengdamas atskirą rezoliuciją. Mes tai turėtume padaryti ir savo institucijos lygmeniu. Nors vietos regionų valdžios institucijos norėtų eiti europiniu keliu, dauguma e, administracijoje dirbančių žmonių yra jauni. Moldavijos vietos bendruomenės norėtų sustiprinti santykius ES ir per e, regionų komitetą. Kit, kitas, e, kita kadencija pas, prasidės e, sausio, sausio mėnesį ir norėtųsi labiau stiprinti bendradarbiavimą su Moldova ir kitomis šalimis e, rytų partnerystės rėmose. Moldovija tam pritartų. Ačiū. Ačiū. Ar dar būtų norinčių kalbėti? Niekas nėra, nėra užsirašysių narių. Daugiau niekas neprašo žodžio. Todėl norėčiau Jums padėkoti už šį pasisakymą. Norėčiau pasakyti, kad bendra konferencija minint mūsų komiteto 25-asias metinės bus organizuojama e, Birželio 26 ir 27 dienomis. Ir šios konferencijos metu bus kalbama apie vietos valdžios institucijas ir tai bus papildoma organizacija. E, iš, taip pat aptarti Moldavijos vietos ir regionų valdžios institucijų ypatingą situaciją ir veiklos perspektyvas. Na, o dabar pereikime prie antros mūsų diskusijų temos ir tai yra vietos regionų valdžios institucijų parama darnaus vystimosi tikslams. Ir e, praėjusią savaitę buvo, pareng, buvo Europos komisija parengė dokumentą dėl tvarios Europos iki 2030 metų. Ir mūsų komitetas labai prisidėjo, nes trys mūsų nariai - Abramavičius, Bolisman dalyvavo šioje e, daugiašalėje platformoje praėjus e, dėl 2030 metų darbo atvarkės bus parengtos rekomendacijos dėl iššūkių, su kuriais bus susidurima per kitus dešimtmečius dėl darnaus vystimosi. Norėčiau paraginti Jūs perskaityti šį dokumentą nes e, darnaus vystimosi tikslai yra labai svarbus, nes susidurėme su klimato kaita ir reikimtis veiksmų, kol mūsų neveiklumas nesukėlė negryžtamų padarinių. O dabar suteikiu žodį e, Roza Balas Torės. Prašau. Dėkuoju, ponė Pirinkė, laba diena. Visiems pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį, jog šios dienos e, diskusijos yra labai svarbus ir kalbant apie darnaus vystimosi tikslus, mm, apie tai kalbėjome pirmadienį ir antradienį ir tikrai tam teikėme daug svarbos. Na ir vietos regioninių lygių dirbantis asmenys turėtume prisidėti prie to, kad mūsų piliečiai turėtų galimybių vystytis asmeniškai mm, visuomenėje. Na ir darnaus vystimosi tikslai Tai yra taip pat vienas mūsų kaip administracijų tikslų ir reikia čia dirbti nuosekliai. Pavyzdžiui, per 2030 metų e, darbo tvarkė darnaus visimasi tikslus, tai turėtų būti priemonė, kuri leistų mums e, tinkamai formuoti viešą politiką mūsų teritorijos sutinkamai su mūsų kompetencijomis, kaip e, valstybių tarnautais e, regionuose, taip pat sutinkamai ir su mūsų su išorės politika. Taigi aš manau, kad reikia derinti energetikos ir pramonės politiką, taip pat reikėtų derinti viešą politiką su šios politikos rytis tam, kad mūsų regionas galėtų kartu įgyvendinti ir darnaus vystimosi tikslus sutinkamai su tarpniais susitarimais, kartu užtikrinant ir ekstremadūros autonominio regiono, miestų ir, ir kaimo vietovių tinkamą plėtrą. Taigi, tas nuoseklumas, sąsajos yra labai svarbus dalykai, kas užtikrins visuomenės palaikomą. Darnaus visimas tikslai reiškia visi turime nešti savo indėlį, tai reiškia turime būti traukti ir reikia viskas taip suformuoluoti, taip, kad visiems būtų suprantama, visi jaus įtraukti, ar čia, ar mūsų regionuose, ar bet kur pasaulyje. Tai reiškia, reikėtų platinti e, žinias, informaciją pagal mūsų standartus. Taigi, tai reiškia, reikia įtraukti administraciją, įmonės, universitetus tam, kad būtų kalbama viena ta pačia kalba, bet jau pas mus to siekima. Taip galime, e, tai, įtraukti visuomenę, darbo atvarkė strategija 2030 turėtų būti tas ryšantis veiksnys tam, kad galėtume visi įgyvendyti naują visapusišką socialinį susitarimą. Labai svarbus yra jaunuolių įtraukimas. Na ir pirmas iki e, rinkimuose Europos e, parlamentą, pirmas iki e, balsų tuos jaunuoliai, kurie niekuomet rankose nelaikė nei Italijos lyrų, nei Ispanijos peso, nei Vokietijos e, markės, bet tai yra jaunuoliai, kuriems labai svarbu, kad jų gyvenamose teritorijose, kaip Ekstremadūrai, būtų dėkiamas naus technologijos, kad juos neramina e, politika, kuri gali turėti pasiekmių tiek pas mus regione, tiek ir pasaulygius. Labai svarbu, kad jaunuoliai galėtų įsitraukti, nešti indėlį ir darnaus vystimosi e, tikslai galės jiems leisti pasiūsti artimesniems Europai ir Europos politikai. Todėl, kolegos, noriu pasakyti, kad Europos regionų komitetas, o taip pat ir mes kaip administracijos turėtume pirmiausia inicijuoti procedūras, kurios leistų įsiklausyti jaunuoliui visuomenės balsą, taip pat e, leistų reformuoti tikrovę, nes e, faktiškai mūsų piliečiai, mūsų visuomenės skatina pokyčius, vykdo juos. Taigi darbo atvarkė 2030 yra tinkama priemonė, kuri leidžia žengti priekį. Nėra kito kelio, nes turime tik tais vieną žalę planetą. Na ir tai turėtų tapti naujų tarptautinių visapusiškų socialinių susitarimų, o tai kartu leis performuoti santykius su tais, kurie jaučiasi šiek tiek atitolę nuo europinio projekto ir palikti nuo šalyje. Merci beaucoup. La... Ačiū. Žodžiai su, suteikiu kolegai Turku. Pirmininkė, kolegos. Akivaizdu, kad neturime kitų alternatyvų, kaip tik eiti tvaraus vystimosi tikslo. Tai yra nurodyta ir pagrindinėse rezoliucijose, sprendimuose. Tikslus yra nustatė ir jungtinės tautos, ir Europos Sąjunga bet vietos ir regionų lygmuo yra labai svarbi sudėtinė dalis. Suprantama, 17 darnaus vystimosi tikslų, kurie susiję ir su skurdoma panaikinimu, ir sveikatos klausimais, ir klimato kaita, iš tiesų yra tokie būtini, kad mes neturime kito kelio Mūsų miestai ir regionai turi būti įtraukus, o darnumas yra prioritetas reikalingos investicijos, kurios galėtų padėti pagrindą tokiam darniam vystimuisi. Vietos valdžios institucijos yra vystimosi veiklos centras. Todėl reikalinga aiški vizija ir vietos valdžios institucijų verslininkiška dvasia. Mums reikalinga, stok, to, reikalinga tokia plėtra, kurie eitų iš apačios į viršų, kad vietos valdžios institucijos galėtų nustatyti prioritetus ir strategijas o įgyvendinimo etape jau būtų galima įsitraukti ir aukštesniuosioms institucijoms. Reikėtų atsižvelgti ir į vietos valdžios institucijų pajėgumus, tame tarpe mm, finansinius pajėgumus ir e, darbuotojus. Norėčiau kad būtų partnerystė su vietos valdžios institucijoms visais šiais klausimais. Rikė Hiller, ponė pirmininkė, dėkoju už galimybę trumpai sureaguoti ir mes Breminė labai domėmės galimybę įgyvendinti darnaus vystimosi tikslus, padinant visuomenį ir piliečiams. Iki 30 metų turime galimybę įgyvendinti 17 tikslų, kas leistų pagerinti pasaulį. Turime galimybę juos gyvendinti kartu. Kaip jau buvo minėta, kalba eina apie kovą su skurdu, kovą su neligybė, o taip pat ir aplinkosauga ir moterų teisės švietimą, mokymas ir taip toliau. Taigi Breminė yra parengtas leidinukas kur labai paprasta visiems piliečiams suprantama kalba sudaromas galimybės visiems piliečiams nešti savo indėlį per labai paprastas priemonės. O kovo mėnesį e, mes es esame numatę e, miestų partnerystės konferenciją. Tris dienas turėsim galimybę vieni iš kitų pasimokyti ir aš manau visuomet svarbu pasidalinti e, gerąją patirtimi, pavyzdžiais, kaip galima įgyvendinti mm, vystimosi tikslus. Brėmenas e, deda daug pastangų, kad būtų įgyvendinti, e, pavyzdžiui, su prekyba susiję, su tikslais. Ir aš manau, kad labai svarbu mums visiems susitikti ir pakalbėti apie tai, kaip galima būtų padaryti, kad pasaulis būtų geresnis. Dėkuoju, kolega Ranič. Hvala, gospodine predsjedniče. Što se tiče ciljevo... Ačiū, pirmininkė. Kai kalbame apie darnaus vystimosi tikslus, tai norėtųsi pabrėžti valdymo svarbą. Turėtume patys savo pabrėžti tris tikslus - tai yra energijos vartojimo efektyvumas, e, atsinaujinantys šaltiniai ir švarios energijos užtikrinimas visiems piliečiams. Ir merų pakte yra paminėta, kad labai daug valsty, vietos valdžios institucijų uh, yra pris, nusistatę atitinkamus tikslus. Mums reikėtų pabrėžti efektyvumą ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, kurie didelė dalimi priklauso nuo centralizuotos veiklos. Vietos regionų valdžios institucijos valstybėse narėse e, daro daugiau, yra padarę daugiau nei padaryta visos valstybės lygmenių, nes vietos bendruomenės turi žinių, kaip gyventi, kaip dirbti, kad būtų galima pasiekti su klimato kaita susijusių tikslų. Norėtųsi pabrėžti daugia pakopės valdysenos svarbą ir poreikį padidinti regionų komiteto matomumą įgyvendinant šiuos klausimus Dar leiskite pabrėžti subsidiarumo principo svarbą, nes buvo įrodyta, jog tos šalis, kurios e, puikiai tvarkosi, yra geri pavyzdžiai ir norėtųsi, kad valstybės narės subsidiarumo principus taikytų kuo plačiau, kadangi tokiu atveju vietos valdžios institucijos yra atsakingos už visus aspektus. Kolega Makasai, ačiū pirmininkė, norėčiau pritarti kolegiai Roza Balastorės dėl darnaus vystimosi tikslų Regionų komitetas turėtų renkti daugiau nuomonių šio klausimu. Mes turėtume glaudžiau bendradarbiauti su jungtinių tautų atstovais, kurių jau seniai nebematėme savo posėdžiuose. Taip pat regionų komitetas turėtų susitelkti ties tuo darbu, kuris vykdomas regionuose ir vietos valdžios institucijoms, kas daroma gyvendinant darnaus vystimosi tikslus turime žinoti tos darbo tvarkę ir kaip darnaus vystymo tikslus būtų galima įtraukti į partnerystės susitarimus ir ES darbo tvarkę. Jie turėtų būti įtraukti į visas politikos rytis. Taip pat e, reikia atsižvelgti į jungtinių tautų politiką tuo klausimu ir užtikrinti atitinkamą finansavimą įgyvendinant darnaus vystimosi tikslus reikėtų labiau įsitraukti į tuo tikslų kūrimą, į partnerystės ir jų plėtojimą. Ačiū. Ačiū. Nasbyba. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Leiskite man atkreipti jūsų dėmesį e, į 14-15 metų tvarios plėtros tikslus 14 <clears throat> metai buvo gyvenimas žemėje, 15 metai gyvenimas vandenyje. Taigi mes kalbame apie biologinės įvairovės išsaugojimą ir šiame, šioje planetoje gyvenančių mūsų draugų išgyvenimo galimybės. Turiu pasakyti, kad biologinė įvairovė ženkliai prisidės prie Europos ekonomikos 2030 metais. Jeigu nesilaikysime biologinės įvairovės, E, miestų ir regionų ekosistemoje ir nesukursime tvarios plėtros, mes negalėsime sukurti realios biologinės ekonomikos konkurencijos pagristos žiniomis. Man tenka didelė garbė atstovauti regionų komitetą Junktinių tautų COP14 kai buvo kalbama apie biologinę įvairovę praėjusiu metu lapkričio mėnesį. Ir aš uh, su dideliu džiugesiu jūs informuoju, kad regionų komitetas yra pripažįstamas kaip stambus veikėjas tarptautinėje arenoje, sprendžiant biologinės įvairovės klausimus. Regionų komitetas turėtų ir toliau dėti pastangų, kad įgautų visapusišką pripažinimą ir uh, būtų pripažįstamas kaip kolektyvinių subjektų Europoje atstovas, sprendžiant biologinės įvairovės klausimus. Mes kalbame apie <clears throat> tvarios plėtros tikslų įgyvendinimo e, susijusių subjektų bendradarbiavimą, jis turi būti tęsimeris ir aš tikiuosi, kad mes ir toliau uh, sugebėsime realizuoti 14 ir 15 metų biologinės įvairovės tikslus Europos ir tarptautinių lygmenių. Baigdamas, mėly kolegos, noriu uh, paraginti jūs visus regionų ir vietos lygmenių nešti tenkančią atsakomybę įgyvendinant e, dabar sukurtą biologinės įvairovės politiką. Ačiū. Ačiū. Dabar diskusiją baigiame. E, Marku Makula apibendrins. Arvoisa puheenjohtaja, e, kiitos erittäin hien. Pirmininkė, ačiū. Ačiū visiems už tokius puikius pasisakymus aiškiai girdėjome, kad regionų komiteto vaidmuo yra svarbus, tačiau galėtų būt, tapti dar svarbesniu. Todėl turėtume susitelkti ties tuo klausimo per kitus mėnesius ir metus. Regionai ir miestai aktyviai dirba darnaus vystimosi tikslų klausimais Ir reikėtų kalbėti ne tik apie institucijas, bet ir apie įmonės, universitetus. Reikia, kad piliečiai įsitrauktų į tikslų gyvendinimą. Man turėjau gerą galimybę su kolegas ir pahertelį dalyvauti forume, kuris vyko prieš dvi savaitės. Ir visas keturias dienas mes buvome susitelkę tik ties darnaus vystimosi tikslais. Dirbome kartu su šimtais kitų vadovų iš miestų ir regionų. Kalbėjome apie tai, kaip miestai galėtų paskatinti darnių, darnaus vystimosi tikslų siekimą. Mes dirbome ir su ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu. Reikia pripažinti, kad jungtinės tautos turi programą, miestų lyderystės programą. Ir tai yra labai konkretūs būdai investuoti ne vieną milijardą lėšų iš šių klausimų sprendimą. Reikia kad prie šių klausimų prisijungtų ir mūsų nariai, reikalingi klimato kaitos ambasadoriai. Panas Abramavičius ir Sirka Hertelė dirba šiais, šiais klausimais. Mes puikiai bendradarbiaujame ir tokiu būdu pabrėžiame regionų komiteto svarbą ir ES svarbą. Ačiū ir kaip ką tik sakė kolega Makula, mes greitai turėsim galimybę dar kartą aptarti šias problemas per birželio mėnesio plenarinę sesiją, nes tada bus priimamos dvi nuomonės apie tvarios plėtros tikslus. Mėly kolegos, o dabar periname prie trečiosios temos, tai yra Brexit e, teritorinis poveikis šiandien e, ypatinga proga, nes Britanijos e, ministrė pirmininkė kaip tik yra Bruselėje. Žinote, kad Junktinės karalystės pasitraukimo iš ES be sutarties grėsmė tampa realybė ir mes e, turime kalbėti apie išskirtinių priemonių pritaikymą. Tiksi laikrodis, jeigu galime tai pasakyti. Laiko lieka labai nebedaug, todėl Europos taryba ragina aktyviau visais lygmenimis renktis šiam procesui ir Europos komisija prieėmė skubos tvarką visą eilę teisėkūrinių priemonių, kad iš nesukurtos būtų kliūtis eis, oro eismo transportui, muitinių funkcionavimui, prekių pervežimui. Taip pat yra kalbama apie specialių priemonių pritaikymą sienai su Šiaurės Airija, kad piliečiai e, galėtų e, išvengti e, rimtų problemų dėl Brexit e, ži žuvininkystės srityje, turim, kalbam apie Erasmus programos tiesimą ir daugelį kitų aspektų, bet mes neturime uh, E, būti naivus ir supraskime, kad Brexit turės nepaprastai daug įtakos ir vietos ir regionų lygmenių, nors mes jau ir taip daug nuveikėme ir tam rengėmės. Ir poveikis bus asimetriškas, kai kurie regionai ir miestai nukenties labiau negu kiti. Mūsų komitetas norėtų šį 17 e, metų kovo mėnesio ir 18 metų gegužės mėnesio rezoliucijoje įvardinti e, konkrečias priemonės, kurias, kur, kurias, kurias problemas, kurias įžvelgia Europos komisijos vyriausias dėrybininkas Mišelis Barnė. Praėjusį kartą mes su juo susitikome čia plenarnėme posėdėje. Dabar aš norėčiau suteikti žodį e, kolegai François Koster, kuris ir štai, už tai atsakingas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu iš e, Šiaurės Prancūzijos regiono, kuris visuomet e, turėjo tam tikrą svajonę. Svajonė buvo panaikinti Lamanšo sąsiaurį, kad jis nebetaptų kliūtimi santykiams su Anglija, kuri mums buvo tokia artima, tik 40 km, yra tokia artima, tik 40 km mus skiria jūros. Bet dabar galime pasakyti, kad tik tai e, sugebėjome ieškoti kuo trumpiausių Lamanšo perplaukimo būdų. E, Ir e, Junktinės karalystės suverenus sprendimas pasitraukti iš ES, aišku, nusipelno mūsų pagarbos, tai yra visuomenės e, noras, bet tam tikrą prasme, jeigu pažiūrėtumėm į mūsų santykių istoriją, tai situacija yra paradoksiška. Pažiūrėkime, kokius santykius palaikė mano Prancūzijos regionas su kaimynais Britanijoje. Ir e, tas paradoksas e, siejasi ir su Europos sąranga, kuri e, savo projektuose visuomet sprendė sienų klausimus. Mes e, e, visuomet siekiame, e, kad sienų problema būtų išspręsta taip, kad kuo glaudesni santykiai išliktų tarp mūsų skirtingų tautybių. Britanijos pasitraukimas atneš nuostolių mums visiems. ES taps mažesnė be Junktinės karalystės. Tam turime visi pasirenkti. Todėl uh, E, su kitais 21 kolegomis iš regionų komiteto nuo praėjusių metų sausio mėnesio e, svarstome e, galimus padarinius ir aš galiu vardinti konkrečius kolegas, kurie man padėjo tą padaryti. Per kiekvieną plenarinį posėdį mes Brexit galimus padarinius įvairiose gyvenimo srityse - jūrų transporte, kelių transporte, maisto sauga, žuvininkystė ir visur kitur aptarėme. Ir šiandien mes e, dar buvome susisiekę su Mišeliu Barnėjas, mano tėvinainiu. Mes suprantame, kad Brexit yra neatsiejamas nuo uh, maisto kontrolės, maisto saugos, uh, sanitarinių, fitosanitarinių priemonių taikymo suderinimų. Mes jau daug metų uh, Pasienyje taikėme specialiasias priemonės tam klausimui spręsti. Ir labiausiai turbūt poveikį pajaus mažos ir vidutinės įmonės, kurios e, prekiauja su Didžiaja Britanija e, dabar turėsime pasirengti kitokiems prekybiniams santykiams su trečiaja šalimi. Suprantame, kad e, Europos skirtingi regionai bus paveikti skirtingomis priemonėmis. Mes turėsime kalbėti e, apie naujus santykius su Didžiosios Britanijos kolegomis. Europos parlamentas sako, kad e, Britanijos kolegos turėtų išlikti privilegijuotieji partneriai, aptariant tolesnius ateities santykius. Ir kitas dalykas, mes turime galvoti, kaip padėti regionams, kurie labiausiai nukenties dėl Brexit. E, 2001 metais mes tada e, kalbėjome apie pagalbą rytų Europos regionams dėl to, kad pasikeis ES sienos išornės ir vidinės. Ir šį kartą e, Mišelis Barnie e, apie tai labai plačiai kalba ir kitą savaitę Strasbūrė e, bus pristatomas struktūrinių fonų reglamentas, 45 pakeitimas bus siūlomas, kad būtų rastas praktinis sprendimas Europos. Uh, regionams, kurie yra kaimininiai jungtiniai karalystiai padėti. Mes tikimės, kad sugebėsime pasiekti, pasiekti palankesnių rezultatų ir kad Europos parlamentas juos patvirtins kitą savaitę. Ačiū. Ačiū dabar. Michael Murphy. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, taip, e, taip, e, breksitas tai yra tiesiog beprotystė ir sunku nuo ko, suprasti, nuo ko pradėti. Prisiminkime, e, prieš, prisiminkime sutarimą, dėl kurio dėrybos vyko 15 mėnesių ir diplomatai tai vertino kaip diplomatinį ševevrą. Na, tačiau vis dėlto abiejų šalių suderintas susitarimas lapkričio mėnesį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 nebuvo patvirtintas komitetas, labai aktyviai įsinešė į dėrybas dėl breksito. Na ir tikrai tai natūralu, nu, nes breksito poveikis bus itin pajuntamas vietos ir regioninių e, lygių. Šioms disbuskijoms vadovavote jūs, ponė pirmininkė, pirmininkų konferencija, politinės frakcijos grupės, tarp regioninės grupės, Frans Vandekastar, pavyzdžiui, čia labai didelį indėšį įnešė, o pavyzdžiui, Ekont komitetas, komisija e, buvo buvo įvertintas teritorinis breksito poveikis, nes nariai turėtų padėti Brexit, pasiruošti regionams breksitui, suprasti, ką jis reikš, koks bus poveikis. Nes visiems regionams, e, kurie čia atstovaujami, bus paveikti, gal vienose bus didesnis poveikis nei kitur, pavyzdžiui, Airijoje, Belgijoje, Niderlanduose. Um, Vokietijoje ir paradoksiškai, bet čia, pačioje Junktinėje karalystėje bus tas poveikis regionuose didelis. Bet tai liečia kiekvieną e, mūsų čia esantį narį, tai liečia Airiją. Pagalvokime apie 20 metų turkusią taiką, po to, kai buvo pasirašytas gero, didžiojo penktadienio susitarimas. Na, o prieš tą susitarimą 30 metų truko baisus smurtas. Tačiau ši taika yra trap, trapi, vis dėlto dar yra įtampos bendruomenės susiskaldžimas susiskaldžiusios, e, sukarptos grupuotės tebe veikia. Na, nebent būtų e, taikomas apsidraudžiamosios priemonės, kurios užtikrins, kad nebus kietosios sienos, e, kartu bus užtikrintas vidaus rinkos ventimus. Praeitą savaitę, antradienį, matėme Junktinės karalystės um, ministrė pirmininkė atsisakant suderintos pozicijos dėl apsidraudžiamųjų priemonių. Na ir dėja, toks parlamentas parlamento ir ministrės pirmininkės elgesys rodo, kad tikrai reikia apsidraudžiamųjų priemonių. Nėra šiuo metu kitų alternatyvų, nėra stebuklingų techninių sprendimų, kurie leistų išspre, atsis, išvengti kietosios sienos. Susitarime e, numatyta, kad jeigu ateityje bus techninių galimybių, galima bus peržiūrėti apsidraudžiamasis priemonės. Taigi kiekvienas čia esantis narys turi suvokti, kad vienintelis ir geriausias ir realistiškas būdas pasitraukti jungtiniai karalystiai tvarkingai iš ES yra sudaryto susitarimo ratifikavimas, kas atitiktų e, geriausią visų čia esančių atstovavimo regionų interesą. Dėkoju ir dabar noriu baigti um, narių traukimą į uh, kalbėtojų sąrašą, numatyta nemažai kalbėtojų ir dabar pasisakys kolega ar kolegė Hokta. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes visiškai pritarėme čia nuskambėjusiai padėties analizai. Na, iš tikrųjų paradoksiška, situacija ir aš manau, kad reikėtų pagalvoti ir apie tam tikrą su tiesioginė demokratija susijusią grėsmę. Ir tai, jog e, yra tikimybė, e, kad Junktinė karalystė pasitrauks iš ES be susidarimo, kai horizonte tvenkės e, ekonominių grėsmių debesis, tikrai nenaudinga visiems, tai turės pasiekmių, skaitant ir ekonominių. Todėl nepaprastai svarbu pasirūpinti kad e, tas susitarimas, kuris buvo pasiektas tarp ES ir ES Junktinės karalystės, būtų ratifikuotas. Na, be abejo, e, mes suprantame, kad e, abiejų pusių valia gali turėti rimtų pasiekmių ekonomikai tiek ES, tiek ir visam pasauliui. Dar pakalbėkime apie saugumo aspektus ir svarbu Junktinės karalystės vaidmenių užtikrinant saugumą vakarų pasaulyje. Kai kyla pavojus vakarų Europos saugumui, Junktinė karalystė visuomet e, vaidina svarbu vaidmenį tiek prieš Brexitą, tiek ir po jo. Todėl tai, kad e, ponia Mei atvyksta šiandieną Briuselį, aš manau, turės teigiamo poveikio. Dabar kolega Roba. Tiesiog atkreipsiu dėmesį į Bratislavos E, automobilių pramoniai grėsinti breksito poveikį. Dešimtame dešimtmetyje pas mus buvo daugiausia karinės pramonės ir sunkiosios pramonės, o dabar esame ta šalis, kur tūkstančių gyventojų yra pagaminama daugiausia automobilių. Tai be kito ko nutiko dėl to, kad buvo automobilių m, mm, pramonė ir gamyba po plėtros buvo perkelta į tas šalis, kur yra um, pigesnė darbo jėga ir automobilių pramonė yra mūsų ekonomikos ekonomikos variklis ir šiaip mūsų rinka labai priklausys nuo bendrų tendencijų automobilių rinkoje pasaulyje. Mes esame maža šalis, pas mus yra keturi didieji automobilių gamintojai ir mes labai priklausomi e, nuo tų sprendimų, kurie privami kitose šalise esančių gamintojų būstinėse. Taigi mes kaip regionai susidurime su šiais sprendimais susijusiamis grėmėmis e, BMW, Volkswagen, Spožė, PSA, Kia ir, ir Jaguar. Berger Land Rover, Junktinės karalystės ir Indijos bendra įmonė, kuri pradėjo gamybos liniją Slovakiją visai neseniai. Mes esame labai susirūpinę dėl breksito poveikio ES automobilių pramoniai bendradarbiavimui su universitetais dar 53 dienos iki breksito, daug neiškumo. Tikėkime, kad bus pasiektas susitikimas, kuris bus palankus ir tenkinantis tiek ES, tiek ir Junktinė karalystė. Dėkoju. Na, nu, o dabar E, Enda Stenson. Dėkoju. Aš esu iš Airijos grafystės esanti prie sienos su Šiaurės Airija. Esame labai susirūpinę dėl breksito ir nebepasitikime tuo, kad Britai pastrauks tvarkingai. Taigi į breksito šalinkus kreipiuosi ir noriu paklausti, ar tikrai žinote, ko norite? Nes tikrai metas parodyti, ko norite ir imtis veiksmų. Ir tikrai pribrendo laikas drapsyti purvais tas apsidraudžias mesės priemonės. Tai yra tik tais priemonė, kuri užtikrins, kad nieko metairių nebebus kitos sienos. Nepamirškime, kad tie, kurie norėjo breksito, sakė, kad tas pasirinkimas bus lengviausias istorijoje. E, jeigu tai būtų taip lengva, tai nereikėtų to apsidraudžiamųjų priemonių. Taigi neturėtume kalba eina ne apie privilegijuotą ministrą pirmininkę, tai yra apie tikrasias um, pasiekmes regione, ypač prie e, Šiaurės Airijos sienos. Čia kalbame apie mokinius, kuriems reikės pasikei, pakeisti mokyklas, e, žmonės, kurie negalės vykti į darbą per sieną, daug žmonių praras darbo vietas, ligoniai, kurie galės vykti artimiausią ligoninę, o taip pat ir kalbame apie bendruomenės, kurios gydo žaizdas, bet dabar vėl bus sudraskytos ir padalintos. Taigi iš tikrai mes nenorime kietos sienos, prasidės smurtas ir niekas nenori grįžti prie to smurto ir dėl to reikalingos tos apsidžių draudžiamosios priemonės. Kaip ūkininkas pasakysiu, kad tai turės labai pragaištingų pasiekmių mūsų ūkininkų bendruomeniai, prekės ženklams, taip pat galimybėms pasidarduoti ir pagaminti aukštos kokybės e, maistą. Ir kaip tėvas negaliu suprasti, kodėl Junktinė karalystė nusprendė priboti vaikų galimybės dirbti ir mokytis Europos Sąjungoje, o kaip išrinktas atstovas baiminuosi pasiekmių pasienio bendruomenėms, nes mes mes bandome gydyti praeities žaizdas. Todėl tikrai pribrendo laikas breksito šalinkams nustoti kaldinti airius ir Briuselį. Kaltinkite patys save dėl to, kas nutiko. Ne Briuselis ir Airija kalti, o jūs. Ačiū. Merci beaucoup. La parole est maintenant à notre collègue Calabouic. Ačiū, kolega Kalabvik. Muchas gracias, señor. Eh. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, tiesą sakant, logiška yra, kad visi gerbėme Junktinės karalystės žmonių sprendimą, nors tiesą sakant, tai tikrai atrodo labai klaidingas sprendimas, kuris turės e, labai sunkių pasiekmių ES, tačiau labiausiai pakenks Junktiniai karalystiai. Aš esu iš Valencijos regiono vienos savivaldybės. Na, Brexitas svarbus, bet tai nėra mūsų pirmasis prioritetas. Na ir taip, turėjome galimybę galimybę susitikti ir su pagrindiniu dėrybininku Bernie ir be kita ko nurodėme, kad mums svarbiausia užtikrinti piliečių teisų apsaugą, nes mūsų mūsų e, regione gyvena nuolatos apie šimtas tūkstančių jungtinės karalystės piliečių ir daug mūsiškių gyvena jungtinėje karalystėje. Labai svarbu, kad jų darbo teisės, e, prieiga prie visuomenės sveikatos, prie švietimo būtų apsaugotos. Tikrai reikia išvengti, kad breksitas nepakenktų piliečiams, nesukeltų e, kančių. Na, suprantame situaciją, suprantame, kad yra sudėtingų aspektų susijusių taikos procesų ir Airija. Bet pirmiausia, galvokime apie piliečius. Todėl pirmiausia, šiuo atveju galvokime žmonės ir jų teisės, bet taip pat galvokime ir apie sektorius, ūkinį, žemės ūkį, automobilių gamybą. Tai yra tiesiogiai susijęs su uh, e, Junktinė karalystė ir todėl šie sektoriai nukentės. Ir tie 3 milijonai, kurie kasmet vyksta į mūsų e, regioną, iš Junktinės karalystės, yra labai svarbus. Todėl tokie klausimai kaip orai ir dvi e, aviacija migracijas, saugumas, tokie klausimai yra nepaprastai svarbus. Dėl šios priežasties e, raginame išvengti tos beprotybės, pasitraukimo be e, susitarimo ir labai svarbus piliečių statusas. Galvokime, tegul Junktinė karalystė galvos ir apie savo piliečių gyvenančių kitur statusą. Dėkoju. Merci beaucoup. La parole est maintenant. Labai ačiū. Uh, dabar kolega Andrew Cooper. Hello. Uh, fellow, fellow Europeans. Um, it... Europiečiams klausimas. Ar tai Junktinės karalystės atstovų paskutinis posėdis, paskutinė plenarinė sesija? Galbūt, galbūt. Bet brek, ar breksitas įvyks ar neįvyks, Junktinė karalystė vis tiek bus susijusi su ES ir ne vienu būdu. Dėl klimato kaito štai šioje srityje aš labai daug dirbau su regionų komitetu. Ir žinau, kad dirbame su ES siekdami e, COP21 nustatytų tikslų. Ir dirbame su kitomis šalimis ir turime gerų bendradarbiavimo pavyzdžių. Daug kas sako, gerbkite sprendimą. Aš negerbiu e, tokio referendumo sprendimo, kurį organizavo, kurį skatino Boris Johnson ir Nigelas Faražas. Uh, kuris paremtas melu, apgavystėmis, nes mūsų šalies žmonės buvo apgaudinėjami ir dėl to atsidūrėme tokioje situacijoje, negerbi tokio sprendimo. O dabar žinome, kad 56 procentai Didžiosios Britanijos piliečių norėtų likti Europos Sąjungoje. Ir e, žinoma, jie jaučiasi labai nusivylęs mes žinome apie, suprantame apie visas tas galimybės, kuriomis galėjome naudotis būdami ES nariai ir Erasmus ir, ir kitos galimybės. Galbūt e, visa ta kampanija buvo finansuojama rusų ir patys žinome, kaip jie kišasi į rinkimų procesus. Todėl mes esame atsakingi už tai, kad ne Nigelas Faražas ir net cinizmas mus vestų. Ir mums reikalinga vilties politika, mąstymo apie ateitį politiką. Tai norėtume pakeisti. Ir norime įveikti tuos, kurie pasisako už breksitą. Ačiū. Toliau kolega Alberbor. Ačiū pirmininkė. Esu įsitikinęs, kad dauguma, nors ne visi, pritartų tam, ką jūs sakėte pradžioje, kad breksitas, ar jis bus vienoks, ar jis bus kitoks, vis tiek e, atsilieps šoko bangomis visoje Europoje. Ir tai reiškia, kad kai kuriuose vietose, kai kuriuose regionuose ekonomika patirs didžiulį nuostolį. O tai pajus žmonės, Europos piliečiai. E, tie, kurie labiausiai jaučia mūsų priimama, priimamų sprendimų poveikį. Bet mes kalbame ne tik apie ekonomiką. Brexitas paveiks ir mūsų keliavimo būdą, ir kultūrinius interesus, ir mokslinius tyrimus tai kaip jie atliekami visoje Europoje mokslinio tyrimo institutuose ir universitetuose. Visam tam iškyla rizika. Bet aš šį ryt stoviu, kalbu ir galvu, galvoju apie vieną Europos bendruomenę, tai yra jaunimą. Esu įsitikinęs, kad jeigu rytoj būtų referendumas Junktinėje karalystėje, tai tikriausiai 70, 80 ar net 90 procentų jaunimo balsuotų už tai, kad jungtinė karalystė liktų bendroje Europoje, tokia kokią šiandien turime. Nes mūsų ateitis yra nesusiskaidžiusiose valstybėse, o vieningoje Europoje. Ir esu skolingas Fransos de Kostos. Norėčiau pasakyti, Štai čia ir yra rašoma apie tai, kaip lėktuvas skrenda virš ES. Ir vienas sako, atsiprašau, ponia, gal reikėtų pasiimti parašiutą, o kitas sako, ačiū, užteks vėliavos. Ir suprantama, kalbama apie Didžiosios Britanijos vėliavą. Ir ne tai yra ateitis. Mes neturime susivinioti į nacionalinės vėliavas, nesugriausime tai, kas per visus šiuos metus buvo sukurta. Rizika iškyla ne tik priekybos ir ekonominiams dalykams, apie kuriuos kalbėjome. Europos susiskaidimas yra tai, apie ką turėtume pagalvoti, nes nacionalizmas Europoje didėja ir breksitas yra tik viena to nacionalizmo išraiška. Ačiū. Toliau Sandau. Aš taip suprantu, koks bus 27 ES valstybėms narėms poveikis ir koks bus poveikis Airijai. Žinau, kaip smurtas paveikė e, jaunimo gyvenimą 80-metyje ir mums to dabar nereikia. Aš e, dirbu Velso nacionalinėje asamblėjoje ir suprantu, kad visi esame atsakingi, ypač tie, kurie nebalsavome už tai, kad pasiliktume Europos Sąjungoje, nes situacija tikrai nebus palanki. Bet mes turime kalbėti apie savo ateitį Šiandien norėčiau paprašyti jūsų palikti duris atviras. Mes velso, velsiečiai norime priekiauti, norime kultūrinių ryšių, nes tai yra labai svarbu Velsija. Velsė taip pat e, nenorime mokesčių, gal e, kaip ir Amerika apmokestino mūsų plieną, mes nenorime, kad Europa apmokestintų taip pat. Tačiau turime užtikrinti dialogo testinumą. Todėl mano partijos vadovas Adam Price norėtų tęsti dialogą, kad durys neužsidarytų. Norime, kad liktų teigiami santykiai su visais. Mes kalbame su jaunimu ir kalbame apie tai, kaip breksitas paveiks jų ateitį, o ateitis bus kitokia ir mes norėtume, kad breksitas būtų sustabdytas, bet jeigu nepavyks, tai norėtume toliau dirbti teigiamai, pozityviai ir tęsti šį bendradarbiavimą. Ačiū. Ačiū. Toliau Benklink. Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę pasisakyti. Aš esu naujas regionų komiteto narys ir tai turbūt mano pirmas ir ko gero paskutinis pasisakymas. E, norėčiau jūs šiek tiek užtikrinti dėl regionų ir vietos tarybų, nes viskas ten ir prasidėjo. Mes e, didžiosios e, ir Šiaurės Airijos ir Velslo tarybos nuolat bendraujame su Europos Sąjunga. Ir tai turi didelį poveikį Junktinės karalystės vietos valdžios institucijoms. Daug ES teisės aktų galioja Junktinėje karalystėje ir mes kalbame apie praktinius dalykus ir aplinkosaugą ir, ir visuomenės sveikatą ir, ir netgi įvairias aistras susijusias su breksitu. Taigi mes dirbame tais klausimais ir noriu Jūs patikinti, kad tas darbas vyksta ramiai. Darbo grupėje yra žmonių su įvairiausiomis nuomonėmis apie breksitą, mes kalbame apie breksito poveikį ir iš tikrųjų kalbame apie tikrus žmonės, jų tikrą gyvenimą, jų gerovę. O mes, kaip išrinktieji atstovais, turime labai teisingai pasielgti šiuo atžvilgiu. Taip pat žinote, kad mes aktyviai stengiamės išsaugoti tą dialogą su regionų komitetu po kovo 29 dienos, nes tai labai svarbu. E, vietos valdžios institucijos yra man labai svarbios. Mes esame arčiausiai piliečių, daug arčiau nei bet koks kitas e, valdymo lygmuo. Ir mes norime tos ateities savo gyventojams ir jų vaikams. Ačiū ir Paskutinis kalbėtojas panas Kristofujon. Pone pirmininkė, mes visuomet prisimename, kad Brexit, sakome, kad Brexit turės neigiamų padarinių ES, kad jis turės katastrofiškų padarinių Didžiai Britanijai. Bet kad išvengtume negatyvių padarinių, turime e, tik tai užkirsti kelią Brexit, kad jo nebūtų. E, mano draugas, kuris ką tik suklydo, sakė, kad Laikas sustoti, laikas padaryti tą kvailystę. Aš manau, kad šiandien merai, kurie stovi ant žemės, kurie mato, kas tie, kokios įtakos e, šis įvykis turės, e, Britams turėtų pasakyti laikas imtis kitų darbų. Man atrodo, kad e, Britanijos žmonės buvo manipuliuojami išorės jėgų, Britanijos žmonės nesuprato, kokiu pasiekmių šis reiškinys atneš ir aš manau, kad dar iki kovo 29 gali, e, galima imtis kažkokių priemonių, imtis demaršų, kad vyktų naujas referendumas ir kad būtų užkirstas tokiam kvailam e, įvykiui, kuris turės labai daug žalos ir Britanijai, ir ES. Didžioji Britanija e, galbūt praras Velsą ir Škotiją dėl to įvykio. Ji taps mažąją Britaniją. Baikime tą kvailystę, aš kreipiuosi Britanijos kolegas. Pasirūpinkite, kad nebūtų Brexit. Mėly kolegos, labai ačiū už tokį pasikeitimą nuomonėmis ir e, greičiausiai e, mes pratesime sutartį labai greitai, bet mes to negalime padaryti. Bet, bet kokiu atveju mūsų regionų komiteto posėdis paskutinis prieš 29 kovo. Ir aš dabar nieko negaliu pasakyti. E, jokių garantijų neturime. O gal dar ir susitiksime. Bet kokiu atveju regionų komiteto biure balandžio mėnesį diskutuosime apie ateities bendradarbiavimo sąlygas. Per paskutinį posėdį mes jau kalbėjome apie tai, turėjome tokią galimybę ir aš manau, kad mes visi suprantame, kad privalome ir atrasime gerą formulę tolesniam dialogui palaikyti. Mūsų uh, regionų komitetas išlaikys ryšį su Britanijos savivaldybėmis ir regionų administracija. Mėlėjų kolegos, iš pradžių buvo numatyta diskusija apie kaiminystės politiką ir E, Europos regionų komitetas turėjo susitikti su Madame Mogherini, išorės veiksmų e, tarnybos vadovė. Deja, dėl e, įvykių Venezueloje turėjome planus pakeisti. Ir dabar mes norėtume suorganizuoti diskusiją apie su François Albert Amišė, kuris yra atsakingas už Dramblio kaulo kranto regiono plėtro ir mes kalbėsime vakarų Afrikos ekonominės ir pilinkos sąjungos teritorinių bendradarbiavimų tarybos veiksmus. Mūsų komitetas šią savaitę, organizuodamas Europos komisiją, organizavo kartu su Europos komisija diskusiją apie šį bendradarbiavimą ir aš dabar noriu pasveikinti kolegą Amičią šalia mūsų. Dėl, atsiprašau, kad vėluojame. Brexit diskusija užtruko ilgiau. Konferencijoje dalyvavo daugiau negu 650 atstovų iš vietos regionų valdžios, iš decentralizuotų valdžios tarnybų, iš visų pasaulio žemynų, iš penkių pasaulio žemynų. Ir mes kalbėjome apie decentralizuotą bendradarbiavimą. Kartu mes įvardinome E, tvarios plėtros keliamus iššūkius regionams, kuriuos būtina spręsti netidėliojant. Be to kalbėjome apie biudžetą, kurio reikės po 2020 metų. E, miestams ir regionams reikia tarptautinio bendradarbiavimo. Partnerystėse miestai ir regionai atlieka pagrindinį vaidmenį, nes būtent jie tvarios plėtros tikslus paverčia konkrečiais projektais regionų ir vietos lygmenių. Uh, e, tvarios plėtros tikslų įgyvendinimas e, reikalauja, kad konkretus regionai imtųsi daugiau atsakomybės ir e, tai yra e, labai svarbu, todėl dabar dar kartą laikas aptarti Europos ir globalios regionų politikos sureikšminimą. Mūsų kolega Jansen rengė nuomonę apie kaiminystę pasauliniu mastu e, buvo patvirtinta gruodžio mėnesį. Ten buvo aiškiai vardinti tolesnės veiklos gairės ir Europos parlamento <coughs> e, sprendimai e, pri, įtraukti į konkretų pranešimo projektą. Mes suprantame, kad bendradarbiauti taip pat galime su kitomis pasaulio dalimis, kuriuose yra decentralizuota administracija, Europos komisija čia mums gali padėti, yra įsteigtas naujas e, portalas tam tikslui, mes tikimės, kad portalas tenkina jūsų visų poreikius ir mes galime tokiu būdu internetu e, keistis informaciją ir organizuoti apklausas. Šią temą daugiau informacijos gausite SIVEK sekretoriato stende, kuris yra prie šios salės. Mėly kolegos, aš norėčiau dabar suteikti žodį E, ponui François Albert Amišė, kuris yra Vakarų Afrikos ekonominės ir pinigų sąjungos teritorinių bendruomenių tarybos pirmininkas. Jis yra mūsų pagrindinis partneris šioje bendroje veikloje ir mes e, e, per decentralizuotą bendradarbiavimą būtent su juo palaikome glaudiausią ryšį. Gerbiamas ministrė, sveikinu Jūs Bruselėje šią savaitę. Po šios diskusijos aš suteiksiu galimybę visiems pasisakyti, kurie užsirašė, gerbiamas ministrė, žodis jums. Merci, Dėkoju, ponė pirmininkiai, brangus Europos regionų komiteto nariai, ponės ir ponai. Na, dėl atstovauju. Mm, Vakarų Afrikos teritorinių bendroninių tarybai ir tikrai nepaprastai džiugu atvykti pas jūs šiandieną iš ryte, ryte ir patarkalbėti apie mano širdžiai brangias temas, kurios liečia besivystančių šalių, miestus ir regionus. Na, na ir kalbant apie šios klausimus, norėčiau pasidalinti ir tuo, ką sužinojau forume skirtame miestams, regionams, besivystančiose šalise. Šis forumas įvyko praėjusį pirmadienį ar antradienį. Na ir dalyvavo daugiau nei daugiau nei 650 atstovų iš ES vietos ir regionų ligmens, o taip pat ir šalių partnerių, taip pat įvairių e, miestų, regionų asociacijų ir buvo kalbama apie e, tokias svarbės temas kaip darni miestų raida ir plėtra. Na, juolab, kad e, miestuose gyvena apie 34, jeigu 160 metais 34 procentai gyventojų e, gyvena miestuose, tai dabar šis nuošimtis labai išaugo. Na ir urbanizacijos e, problemas išaugo, nes nu, iki 50 metų 2 milijardai žmonių gyvens miestuose. Todėl turime keisti miestų zonas, tai yra iššūkis, kuris at, e, mūsų visuomeniai at, taip pat atveria galimybių. Šia, apie šias problemas taip pat e, kalbėjo įvairius dalyviai, kurie buvo padalinti į grupės, vadinamasis atviras R2, na ir buvo aptarta apie 60 temų, kaip pavyzdžiui, pavyzdžiui, tvirta ekonomija, įtraukus valdymas. Taigi norėčiau pasveikinti visus dalyvius dėl jų indėlio į diskusijas, o taip pat noriu pasidžiaugti dėl e, ES institucijams skirtų rekomendacijų kokybės. Na ir beje, dalyviai ES rekomendavo ir toliau skirti ypatingą dėmesį e, teritorijai to, tų teritorijų įvairoviai, kuriams taikoma jūsų vystoma bendradarbiavimo politika. Na ir aišku, miestų teritorijos yra labiau matomas, tačiau nepamirškime ir kaimo vietovių. Pavyzdžiui, Nigerija tai yra vakarų Afrikos ekonominės ir pinigų sąjungos šalis. 83,65 procentai gyveno 2017 metais kaimo vietovėse. Taigi, tokį dėmesį skiriant e, teritorijų įvairoviai, reikėtų pažengti dar toliau, nes e, be kita ko ten yra daug e, mažų miestų, kurioms taip pat taikoma vystoma bendradarbiavimo politika. Pateiksiu pavyzdžiui, pavyzdžių, kuriems yra projektai, kurių biudžetas galbūt yra kuklesnis, administraciniai gebėjimai menkesni, tačiau vis dėlto, pavyzdžiui, Dogbo Benino miestas ir Belgų Rozelaro miestas e, yra miestai partneriai ir yra puikių bendradarbiavimo pavyzdžių, nors biudžetas penkiems metams buvo tik tai 120 tūkstančių eurų. Taigi, um, pirmiausia, Kalbėtojai dalbėjo apie tokių decentralizuoto bendradarbiavimo projektų finansavimą ir nevyriausybės organizacijos čia įneša didelį indėlį. Labai gaila, kad komisijos pasiūlymas dėl kitos daugiametės finansinės programos nenumato atskiros biudžeto įlutės bendradarbiavimui tarp vietos valdžios institucijų. Miestų tvera e, raida apima svarbius klausimus, kaip kad pavyzdžiui užimtumas, saugumas, aplinkosauga, migrantų integracija ir kitus klausimus. Aš norėčiau ypatingą dėmesį atkreipti į tris klausimus. Pirmiausia, tai jaunimas. Na ir dalyviai ir kalbėtojai prie išvados, kad reikėtų ypatingų jaunimui skirtų išvadų formuojant viešą politiką. Na ir tiesą sakant, kaip nurodė profesorius Stefanas Smithas, jaunoji Afrika tai yra judėjimas apimantis 40 procentų gyventojų. Tai yra žmonės, kurių vidutinis amžius yra 15 metų. Na, kitas svarbus klausimas tai yra moterų vaidmuo. Na, ir moterų įtaka vystimosi kontekste buvo nesikį paminėtas ir buvo rekomenduojama palaikyti moterų tinklus, jų įtrauką į darbo rinką, taip pat galimybę užimti vadovaujančias pareigas bei pagerinti moteriams skiriamas viešasias paslaugas. Na, nu, o pabaigai norėčiau pakalbėti apie E, žmonės, kurie neteko šaknų ir forume e, buvo kalbama, aišku, apie partner, e, partnerystę bei decentralizuotą bendradarbiavimą, kas galbūt būtų strategija, kuri leistų pakeisti požiūrį ir į migraciją dėl krizės būtų pradėta žiūrėti kaip migracija, kuri atveria galimybių. Na ir labai svarbu šiame kontekste užtikrinti migrantams pagrindinės paslaugas bei jų integraciją į primančią visuomenę. Pabaigai ponė pirmininkė, ponios ir ponai. E, pasakysiu, jog esu ir toliau įsitikinęs, kad diskusijos dėl šių pasaulinių visą apimančių klausimų iš tikrųjų labai svarbios e, Afrikos partneriams merams. Esame dėkingi už galimybę dalyvauti šiame forume ir tikrai tikiuosi, kad dalyvių suformuluotos rekomendacijos pratintirtins Europos institucijų darbą. Na, ir kad tai iš tikrųjų būtų užtikrinta, ypač kri kreipiuosi į regionų komiteto narius ir e, ne nepamirškite šių rekomendacijų, kad šios nenugultų stalčiuose ir prašau į tai atsižvelgti tiek teisėkuros darbę Briuselėje, tiek įgyvendinant šią politiką jūsų savivaldybėse regionuose. Taigi, ponės ir ponai, likusioje diskusijų dalyje būsiu jūsų paslaugoms ir dėkoju uždėmesi. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour. Euh, Labai ačiū gerbiamas ministrė už tai, kad e, apibendrinote darbą ir apibrėžėte ateities darbų perspektyvas. Dabar pradėsime diskusiją. Pirmiausia, Vicenzo Gianku. Pirmininkė Lambertė, gerbiamas e, Mišė, ačiū už tai, kad paminėjote, kokį svarbų vaidmenį vietos regionų administracija gali atlikti, sprendžiant tvarios plėtros keliamą visam pasauliu iššūkį. Šešių, šeštasis miestų regionų bendradarbiavimo forumas įvykęs pirmadienį ir antradienį kartu su Europos komisija e, sukvietė po vienu stogu daugiau negu 500 žmonių, kaip sakė pirmininkas iš penkių žemynų, iš 80 valstybių buvo atstovų. Tai tik rodo, koks svarbus šis klausimas mūsų komitetui. Dalyvavo vietos ir regionų politikai, skaitant 50 mūsų komiteto narių, taip pat Mogadišų, Islamo, Islamabado, Islamabado atsiprašau, <laughs> e, Pjenjano, Tuniso merai dalyvavo. Tuniso merė pirmą kartą istorijoje yra moteris Be to buvo daug akademinio pasaulio atstovų. Šis forumas atskleidė, e, kiek daug galimybių egzistuoja e, vaisingam dvišaliam bendradarbiavimui ar daugia šaliam bendradarbiavimui. Vyko labai daug e, konstruktyvių diskusijų, žmonės keitėsi patirtimi ir be to vyko darbas šešiuose darbo grupėse, mes mokomės vieni iš kitų patirties Kalbėjome apie decentralizuotą bendradarbiavimą, kitas rytis. Rekomendacijos e, buvo teikiamos visoms Europos institucijoms. Sureaguodama į tas rekomendacijas iš karto Europos komisija e, pradėjo kalbėti apie naujų partnerysčių steigimą ir tai bus padaryta. Baigdamas pirmininkę noriu pasakyti, nežinojimas ir prietarai kuria baimę, neapykantą, e, siauraprotiškumą Mums reikia faktų, problemų, konkrečių idėjų, konkrečių pavyzdžių, vilčių. Mes turime tuo keistis ir mokytis vieni iš kitų. Ir turime uh, atsukti nugarą prietarams. Tai yra būtina, kad mes bendradarbiautume, spręsdami problemas, kurių turime labai daug bendrų. Uh, ačiū. Fernando Lopes, mėra. Senora. Pone pirmininkė, pone Mikyje, taip, kalbėjote apie miestų ir regionų kaip politinių atsakingų subjektų vaidmenį pirmant sprendimus. Taigi vis dėlto mm, mes negalime veikti pavieniui, mes turime kurti alijansus, bendradarbiauti, kas leistų keisti žiniomis, technologijomis, finansiniais ištekliais tam, kad e, būtų visose šalise e, gyvenime darnaus vystimasi tikslais, skaitant besistančias Prisiminkime viduržėmio jūros alijansą. Mes turime panašių problemų, problemų - migracija, vandaus stygius ir reikalingi bendri pasauliniai sprendimai ir alijansai. Taigi šie sektoriai turėtų būti prioritetiniai tarptautinio bendradarbiavimo e, srityje, pavyzdžiui, regiono Mursijoje vystimosi strategija, nes mes susidurime su tomis pačiomis problemomis kaip ir mūsų partneriai. Mūsų vandens valdymo e, patirtis rodo, kad e, Mursija valdydama savo vandens vandens išteklių žemės ūkija gali sumažinti šias, prisidėti prie kovos su klimato kaita, o taip pat bendradarbiavimas tarp teritorijų ir solidarumas, e, pavyzdžiui, yra gerų pavyzdžių, jau 40 procentų egzistuoja partnerystės, kurios leidžia išlaikyti žemės ūkį e, Ispanijos ir vakarų Europos pietvakariuose. Taigi, iš tikrųjų, tai užtikrina ekonomikos vystimasi žemės ūkį, bet tai leidžia išlaikyti žalę Europą, pietuose. Taigi, Taigi, šiandien, kadangi pas mus dalyvauja ponas Myčyje, atveria puikių bendra, galimybių bendradarbiauti regionams, miestams. Taip pat labai svarbu, mūsų Mursijo regionas prisideda prie šį tikslą, todėl reikėtų bendrų veiklos linijų ir taip naisime daug toliau. Ir aš manau, kad tiesą sakant, ir šios sesijos e, būtų daug veiksmingesnės. Ačiū. Ačiū, kolega David Simons. Well, thank you, President. Ačiū, pirmininkė. Kolega e, Bentley pateikė labai puikų mūsų pasirengimo Brexit pristatymą. Aš manau, kad mes visi mąstome labai panašiai, bet turime galvoti apie tai, kaip sutelksime dėmesį į svarbiausius dalykus, kas daugiausiai atneš naudos žmonėms, jeigu rasime gerų būdų susidoroti su padariniais. Praėjusiais metais turėjau galimybės apsilankyti Dramblio kaulo krante ir pažiūrėjau kai kuriuos projektus, kuriuos ES kartu su kolegomis iš Afrikos ten įgyvendina. EKR frakcijos požiūrių e, gerai yra tai, kad suteltas dėmesys į elementus, kurie abiems pusėms naudingi. Tai yra stipriausi elementai. Pavyzdžiui, žemės ūkio produktai. Mes visi žinome, kad čia Europoje labai didelis poreikis yra produktams iš tos valstybės. Ir tie produktai, tie projektai turi būti plečiami. Pavyzdžiui, e, buvo pateikti pavyzdžiai, kaip yra auginami biologiška kava, biologiškas šokoladas. Taip leidžia sukurti darbo vietų Dramblio kaulo krante ir užmėgsi gerus prekybinius santykius su ES. Kitas svarbus šio projekto elementas, e, kurį labai dažnai aptarėme čia šioje salėje, kaip mes, europiečiai, dirbame, bandydami sureaguoti į e, migraciją sukeliančius veiksnius. Dėl jų žmonės rizikuoja gyvybėmis visame pasaulyje. Turime kalbėti apie ekonomikos plėtrą, apie naujų galimybių žmonių gyvenime atvėrimą. Ir apie tai labai daug kalbėjome ir iš tiesų tai prisideda prie gerų, geros valstybės pačios raidos. Taigi mes turime žiūrėti į ateitį, neapsirodobanui tik tai kotonų susitarimu, turime žiūrėti, ką ateitie tie santykiai atneš, padedant jungtiniai karalystė, ar jį būtų ES ar už jos ribų, Aš tikiuosi, kad mes su jumis galėsime užkurti veiksmingus, abiems pusėms naudingus prekybos ryšius ir neteiksime tik paprasčiausią pagalbą. Mes visi kartu to turime siekti. Ula. Labai ačiū. Toliau Peter Kurz. Pirmininkė kolegos. Man atrodo, Europoje Greta ES egzistuoja kitas elementas, kuris yra labai svarbus. Santykiai su Afrika. Jie yra gyvybiškai svarbus Afri e, Europai, atsiprašau. O jungtinių tautų komisija paskaičiavo, kad reikia pusantro milijardo eurų paramos kiekvienais metais. Šiuo metu yra suteikiama tik tai septintoji dalis tos reikalingos pagalbos. Turime įtraukti privatų į sektorių, turime sukurti efektyvesnę strategiją, kuri leistų padėti Afrikos valstybėms ir galvokime apie tai, kaip vietos administracija Afrikoje galėtų prisidėti prie valstybių plėtros. Ponas Amičiai kalbėjo apie e, vietos administracijos specifiką Afrikoje. Dažnai yra sukaupta pakankamai e, patirties e, tų valstybių specifiniai problemai, specifinėms problemams spręsti ir tą patirtimį būtų galima keistis. Be abejo, mes galime įtraukti vietos administraciją Afrikoje ir be to turime galvoti apie ilgalaikį planavimą. Taigi, savivaldybių įtraukimas yra labai svarbi priemonė veiksmingam, efektyviam plėtros bendradarbiavimui, vystomajam bendradarbiavimui. Todėl ši programa e, ir turi lemiamos reikšmės ir čia regionų komitetas galėtų ženkliai prisidėti. Mes žinome, <clears throat> kad e, tai tik tai pirmasis žingsnis, kuris leis užtikrinti geresnį vietos administracijos finansavimą ir aktyvesnį jų dalyvavimą. Herr Präsident. Pone pirmininkė, pone e, Mikija, kaip e, tokio regiono, kuris yra vidurio Europio atstovas, norėčiau pasakyti, kad e, ne vien tik tos šalis, kuris yra prie viduržėmio jūros, turi tam tikrą atsakomybę. Dėl istorinės praeities visa Europa yra atsakinga už Afrikos vystimąsi. Mano manimu, Af vakarų Afrikos ekonominės ir pinigų sąjunga yra puikus pavyzdys, kuris rodo, kad Afrika sugeba puikiai ir veiks ir sėkmingai paimti savo likimą į savo rankas, o mūsų pareiga padėti afrikiečiams patiems rūpinti savo likimu labai svarbu, kad e, yra sukirtas terorinių bendruomenių taryba, ji yra puikus partneris, ši taryba turi patariamąją funkciją, panašiai kaip ir mūsų regionų komitetas. Mano nuomenė, e, vystimosi politika turėtų e, orientuotis ne vien tik tais į ekonominius tikslus, bet ir į socialinius aspektus, užimtumą, o taip pat ir demokratijos gilinimą ir stiprinimą. Vystimo bendradarbiamo politika e, net turėtų būti vien tik tais e, nacionalinių vyriausybių atsakomybės klausimas. Ir mes, regionai, turime jaustis už tai atsakingi. Ir aš manau, kad mes galime nuveikti daugiau, nes regionai galėtų teikti konkrečią pagalbą konkretiems regionams Afrikoje. Ir labai svarbu, kad ta pagalba, kurios konkrečiai reikia vietos lygių, regionų lygių, savivalybės, e, konkrečiai ten ir būtų teikiama. Ir kaip sakė ponas Mikė, e, Taip, e, gyventojų retėjimas kaimo regionuose yra didelė problema ir tikrai mm, tai galėtume spręsti. Ir beje, e, gruodžio 18 dieną pirmininkaujančia Austrija buvo surengusi ES ir Afrikos viršūnių susitikimą ir ten buvo suderinta daug e, iniciatyvų ir skaitant ekonominės ir aš manau, kad tai svarbus indėlis į bendradarbiavimą. Pavolė, maintenant, à notre collègue Ilosa euh, euh, Subiria. Dabar kolega Mirė. E, pone pirmininkė. Giza garapen iraunkorra sustatzeko eta pobrezia erabat murrizten laguntzeko premia. Taip, pone pirmininkė. Šiuo metu tikrai yra didelis poreikis skatinti ho, e, vystomi bendradarbiavimą kovoti su skurdu, nes tai liečia mus visus. Ir mūsų baskų administracija yra įsitikinusi, kad per bendradarbiavimą galima tik keisti e, tikrovę. Ir pas mus Baskijoje jau 30 mečius e, nenustodami vykdome vystoma bendradarbiavimo politika, kurios apimtis yra ganėtinai didelis. Praeitais metais Baskų vyriausybė skiria 30 pietų šalių 48 milijonus eurų, su jais vykdome 90 bendrų projektų bei 8, e, 17 humanitarnės pagalbos projektų. Mūsų bendrodo vystomo bendradarbiavimo e, projektai yra geras pavyzdys decentralizuotam bendradarbiavimui, nes taip yra apjungiamos visuomenės vykdomi projektai, kurie apjungia Baskų regiono savivaldybių lygio institucijas su partneriais Afrikoje. Taip pat ir Baskų pilietinė visuomenė tiesiogiai dalyvauja ir taip yra užtikrinama tiesioginė demokratija. Be to ypatinga dėmesį skiriame lyčių lygybei, e, E, aplinkosaugai, taip pat e, pajėgumų didinimui. Na, likščiol daugiausia pagalbos skiriame Latino Amerikai. Na, o dabar yra patvirtintas 18-21 e, metų bendradarbiavimo projektas, tai yra priemonė, kuri leis spręsti naujus iššūkius. Be kita ko, e, tai bus siekiama užtikrinti vykdomos politikos nuoseklumą, o antra, kaip prioritetas bus traktuojamas Afrikos žemynas. Taigi noriu pabrėžti, kad esame pasirengę bendradarbiauti tiek su vyriausybinis, tiek ir su kitais subjektais, tiek ES tiek ir Afrikos žemynė. Dėkoju. Labai ačiū dabar žodis kolegai Andrės Jadla, kuris yra mūsų paskutinis kalbėtojas šią temą. Pirmininkė. Pone pirmininkė. Pone pirmininkė, norėčiau atkreipti dėmesį į svarbų faktą. Merų paktas E, taikomas visur Europoje. Ir nuolat atkreipdavome dėmesį į šį paktą, taip pat sukūrėme ir mero, mero ambasadoriaus funkciją, visai neseniai lankiausi Kenijoje ir pastebėjau, kad įvairiose bendradarbiavimas rytise ten jau padaryta pažanga ir pastebėjau, kad e, afrikiečių susidomėjimas bendradarbiavimo galimybėmis yra labai didelis, taigi daugelis kolegų iš Europos miestų, regionų e, galėtų per merų paktą siekti geresnio bendradarbiavimo ir su kolegomis iš Afrikos, pasistengti juos įtraukti į šį bendradarbiavimą. Ir manau, kad ateityje reikėtų labiau naudotis šią priemonę, ypač skatinant bendradarbiavimą energetikos srityje. Dėkuoju. Merci beaucoup. Labai ačiū. Dabar aš norėčiau pakviesti gerbiamąjį ministrą sureaguoti. Suteiksiu Jums žodį. Merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti visiems dalyvavusiems diskusijoje ir tiems, kurie šiandien pasisakė. Visi jūsų pasisakymai mane patikino, jog Europa ypač regionų komitetas, siekia sustiprinti bendradarbiavimą, kuris tik dabar prasideda tarp Europos e, savivaldybių regionų administracijos ir Afrikos partnerių. Jau daug kas yra nuveikta šioje srityje, e, tam tikrose regionų ir savivaldybių administracijose. Ir šiandien mes, e, e, klausydamas jūsų, supratau, kad jūs esate pasirengę e, dalyvauti šiame darbe ir kurti bendras partnerystės. Toks solidarumas yra pageidautinas ir sveikintinas. Būtent to mes siekiame. Šiandien pasaulis susideda nebe iš penkių kontinentų. Šiandien pasaulis yra vienas bendras darinys, į kurį eina tie penki žemynai. Bet e, e pirmiausia, supraskime, kad kalbame apie žmonės, kurie gyvena savivaldybėse, miestuose, regionuose. Ir kaip buvo pasakyta vieno iš kalbėjusiųjų, Reikia išmokti vieniems kitus geriau pažinti, kad galėtume bendradarbiauti geriau. Man atrodo, kad partnerystė pasirašyta tarp regionų komiteto ir e, Afrikos teritorinių bendruomenių tarybos yra puikus pavyzdys. Tai buvo padaryta prieš keltą metų. Kiekvienais metais e, pietuose išrinktieji žmonės susitinka su šiaurėje išrinktais kolegomis ir jie aptarinėja plėtros galimybės. Kiekvienais metais regionų ir e, teritorinių bendruomenių nariai iš Europos atvyksta į Europą ir e, perdoda patirtį apie decentralizuotą valdymą, patirtį, kurią jie sukaupė. Kalbama taip pat apie tai, kokie yra pliusai, kokie yra minusai ir žiūrime, kaip galima vieniems iš kitų pasimokyti, ką galima padaryti geriau. E, tuo tikslu mes tengiamės sukurti daugiau erdvės ir suteikti galimybę vyrams, moteriams, jaunuoliams pagerinti gyvenimo sąlygas patiems savo. Ir tam tikrose regionuose yra svarbesnių temų, e, tokių specifinių temų. Pavyzdžiui, žimtumas vienur yra aktualesnė tema negu kitur, ypač jaunimo tarpe. Mes turime galvoti, kaip sustvirtinti Afrikos žemynų žmonės, nes visi tie žmonės, kurie gyvena uh, E, žemiau e, negu Saharos e, dikuma ir kitose Afrikos dalise yra mūsų žemynų ateitis. Jeigu jie neras darbo, jie atvažiuos į Europą ir tai taps Europos klausimą, Europos problemą. Mes turime kalbėti apie pagalbą, ne pagalbą valstybėje, pagalbą žmonėms, kad žmonės galėtų tobulėti. Ir šiuo požiūriu uh, teritorinės bendruomenės labiausiai pajaus poveikį. Būtent vietos savivaldos institucijos yra arčiausiai žmonių, arčiausiai piliečių, arčiausiai vyrų, moterų ir jaunų žmonių. Ir jeigu mes iš tiesų norime tą pagalbą teikti tikslingai, galiu pasakyti, kad e, apibendrinant e, pusę Afrikos uh, E, gyventojų yra moterys ir jaunimas. Taigi, jeigu pusė gyventojų pasieks tą paramą, mes jau pasieksime naudos, pasieksime pergalę. Nes nuolat kalbame apie kartų kaitą, mes kalbame apie dalymasi, apie maišymasi, mes turime kalbėti apie e, geresnės sąlygas naujus žmonės priimti ir integruoti. XIX e, amžiaus pabaiga, XX amžiaus pradžioje prasidėjo nauji tuo metu reiškiniai, kurie dabar E, jau išplito Afrikoje. Mūsų kartu išgyventa istorija Europos ir Afrikos turi leisti sukurti tinkamas sąlygas gyventi, kad pagaliau migracijos problema, kuri šiandien yra tikra rykštė, nebebūtų sunkumas, bet e, būtų pozityvus elementas e, palaikant santykius tarp rytų ir vakarų. Ir, ir šiaurės, atsiprašau, šiaurės ir pietų. Ponas Lopes kalbėjo, kad reikia E, skatinti tokius alijansus. Tai yra savaime suprantama. Ponas David Simon sakė, kad turime galvoti, kaip atnešti naudos piliečiams. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Didžioji Britanija ir toliau e, tęs darbus pradėtus Afrikoje, ką jinai gali padaryti Afrikoje. Ponas Kurs, e, Bergers, Berija, Žedla, visi kalbėjo apie norą, apie gerą valią tęsti ir stiprinti susikūrusią partnerystę. Uh, Aš tikiuosi, kad mes e, turime būti išgirsti ir mes jūs išgirdome ir noriu Jums padėkoti ir labai tikimės, kad decentralizuotas bendradarbiavimas, kuris kam e, e, tam tikrose valstybėse jau yra įsišaknyjas, galės atnešti naudos visiems ir ryšys, kurį mes sukūrime tarp šiaurės ir pietų, nevyks tik tai valstybių lygmenių E, ne tik centriniu lygmeniu tą galima padaryti, kai kas apie jūsų tai kalbėjo. Miestų diplomatija gali būti realizuojama vietos ir savivaldybės lygmeniu. Tokia diplomatija yra svarbesnė, nes ji pasiekia pilietį tiesiogiai. E, mūsų e, išrinktųjų narių šiaurėje ir pietuose uždavinys yra padėti gyventojams sukurti geresnės gyvenimo sąlygas, įveikti klimato atšilimo sunkumus, E, gamtos sukeliamus sunkumus. Mūsų tikslas, kad ateities kartos mūsų vaikai ir mūsų anūkai galėtų gyventi solidaresnėme, e, lygesnėme, e, sekularizuotame pasaulyje. Mes ateičiai turime palikti teisingesnį ir subalansuotesnį pasaulį. Ačiū. Ačiū gerbiamasis ministrė. Ačiū, kad dalyvavote ir kad taip aktyviai dalyvavote mūsų diskusijoje. Ir galiu tik visais dviem šimtais procentų pritarti tam, ką pasakėte, nes bendradarbiavimas tarp mūsų žemynų yra labai reikalingas artimiausių metų ir jis turi būti veiksmingas ir tvarus. Ačiū Jums. Kolegos, dar turime patvirtinti tris nuomonės. Pirmiausia, pradėkime nuo nuo 8-osios ES aplinkosaugos veiksmų programos rengimo, o pranešėjas yra Kor Lamers, kurį ir kviečiu į tribūną. And, uh, uh,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 Yeah, thank you very much. Avant de donner la parole à notre Prieš suteikdama žodį pranešėjui, norėčiau pasakyti, kad šiandien mūsų posėdėje dalyvauja e, ponas Valijan, Europos parlamento narys ir jis taip pat prisidės prie mūsų, ji taip pat prisidės prie mūsų diskusijos. Ačiū. Pone Lamers, prašau. Ačiū. Ačiū kolegos. Pirmiausia, norėčiau e, pasveikinti kolegę, ponę Bilin, ji yra Europos parlamento ekonomiko aplinkos komiteto pirmininkė. Ir džiaugiamės, kad ji gali dalyvauti mūsų diskusijose. Netrukus prasidės e, naujas ES klimato ir energetikos politikos etapas. Europos parlamentas patvirtino savo poziciją, savo nuomonę dėl septintosios aplinkosaugos veiksmų programos. Tačiau kolegos jau tradicija nustatyti ilgalaikius tikslus aplinkos ir klimato kaitos rytyje, tai yra renkti aplinkos saugos veiksmų programas ir dabartinėje septintoje AVP yra įvertinama ir visi žvelgiame į kitą politikos etapą, tai yra aštuntąją aplinkosaugos veiksmų programą. Ir jau per 40 metų aplinkosaugos darbo aplinkosaugos rytyje nemažai visko pasiekėme, įvertinome, kaip įgyvendinami teisės aktai šioje srityje, tačiau dėje nepasiekėme tokių rezultatų, kokius buvome numatę, netgi galėtume vadinti apie, e, kalbėti apie įgyvendinimo atotrukį. Be to, tie veiksmai, kurių mes imamės nepakankamai tikslingai nukreipti į gamybos ir vartojimo darnumą. Albertas Einšteinas pasakė, kad Mums reikia spręsti problemas pasitelkiant e, tas priežastis, kurios sukėlė problemas. Taigi e, turime naujoviškai mąstyti. Ir mūsų veiksmai e, turi būti nukreipti į priežastis o dėl to reikia naujo bendradarbiavimo plano su pramonės įmonėmis, su mokslinių tyrimų centrais. Antra, turime susitelkti ties svarbiais pereinamaisiais etapais, būtent žiedinę ekonomiką, maisto sistemos pakeitimą. Ir tai yra ir tas m, savo įpročius ir tam reikalinga atitinkama parama iš programų. Dar reikia, kad mūsų politika būtų nuosekli. Darnaus vystimosi tikslai yra labai geras pagrindas to siekti. Politikos sanglaudos problema yra tai, kad aplinkosauginiai tikslai yra tarsi prieš priešą ekonominiams tikslams. Ir mums E, reikalingas sveikas požiūris į gyvenimą, kad ir žmonės, ir gamta būtų tas pagrindas, ant kurio kuriama politika, o ne tik politikos priemonė. Mums reikalingas teritorinis e, požiūris, požiūris, kuris turi būti taikomas konkrečiose regionuose nes tose vietose žmonės gyvena, eina į darbą. Ir, o, o didžiausia tarša yra miestuose. Tačiau situacija užmiestyje ir kaimuose yra labai skirtinga. Viskas priklauso nuo to, kaip žmonės gyvena, kaip jie juda, o judumas priklauso ir nuo gyvenamosios vietos. Ir kiekvienai vietoviai reikalinga konkreti politika. Geriausia būtų kiekvienam regionui leisti priimti sprendimą dėl taikomos politikos. Norėčiau padėkoti visiems, kurie pateikė pasiūlymus dėl pakeitimų už jų vertingą indėlį. Kaip matote, galėjau atsižvelgti į daugumą jūsų pasiūlymų ir pateikiau savo pranešimus, kad tekstas būtų dar geresnis. Norėčiau padėkoti poniai Helai. Jūs kalbėjot, e, paminėjote darnaus vystimosi tikslus ir su jais susijusią politiką. Tai yra labai svarbus dalykas. Mums reikalingas realesnis požiūris. Deja, negalėjau atsižvelgti į visų jūsų pakeitimus, bet e, apsvarščiau jūsų pasiūlymus ir mes savo darbo grupėje aptarėme jūsų pasiūlymus. Ačiū už paramą. Nemažai kolegų e, pateikė pakeitimus, pažiūrėjau, ponas Bols, dėje negalėjau juos atsižvelgti, nes šiam konkrečiam pranešimui jie netiko. ir tikiuosi, kad jis galės pritarti nuomonė dėl to, kad e, pagal pasiūlymus buvo parengtos ir įtrauktos rekomendacijos. Norėčiau padėkoti visiems, kurie padėjo renkti šią nuomonę. Ponios ir ponai, ES aplinkosaugos politika turi būti susijusi su, kita, su naujais iššūkiais. Reikia kalbėti apie sveiką aplinką, e, sveiką politiką ir sveiką gyvenimą visiems. Ačiū. O dabar e, su džiaugsmu suteikiu e, žodį Europos parlamento nariai, ponai Adinai Valerai. Ji yra NV komiteto pirmininkė. Ačiū, norėčiau padėkoti Jums pirmininkė ir norėčiau patei, padėkoti regionų komitetui ir ponui Karts Lambert e, už kvietimą ir pranešėjui Korlamers už jo nuomonės projektą apie 8 aplinkosaugos veiksmų programą. Aplinkosaugos politika ir aplinkosaugos veiksmų programa gali veikti kartu kaip daugia, daugia pakopio ligmens išraiška, o regionų komitetas iš tikrųjų gali apjungti tuos atmenės. Mes kalbame apie svarbiausius dalykus šioje programoje, tai yra geresnis teisės aktų įgyvendinimas, geresnis informacijos patikimas suinteresuotiems subjektams ir miestų įtraukimas. Visa tai rodo, kad ES miestai ir regionai turi būti įtraukti į politikos formavimą, kad aplinkosaugos veiksmų programa veiktų sėkmingai. Ir šiandien mes su jumis aptarsime būsimą aplinkosaugos veiksmų programą laikotarpį po 2020 metų. Kai kurie kritikavo ES teisėkurą, nes dažnai ji atrodo labai procedūrinė arba susiskaidžiusi. ES politika gali būti atspari netikėtiems pokyčiams, bet kita vertus ji užtikrina numatomumą ir užtikrina galimybę persvarstyti, kas turėtų likti, o ką reikėtų pakeisti. Kalbant apie aštuntąją aplinkosaugos veiksmų programą, norėčiau paminėti tai, ko mes išmokome gyvendinti dabartinę aplinkosaugos veiksmų programą. Uh, Todėl mano pastabos bus pagrystos tuo, kad tas komite, NV komitetas, kuriam pirmininkau 2017 metais, parengė programos įgyvendinimo laiko tarpio vidurio pa, e, peržiūrą, nurodė trūkumus, kad būtų galima pakoreguoti trajektoriją ir kad būtų aiškiau, kuriuos aspektus reikėtų e, kitaip įgyvendinti kitoje aplinkos saugos veiksmų programoje. Skirtingos e, politikos priemonės e, yra ribotos. Ir e, tie rezultatai dėl tikslų pasiekimo irgi yra labai skirtingi tos politikos rytys, kurios atrodo pačios problemiškiausios, kai kalbame apie atitinkamų teisės aktų įgyvendinimą, yra biologinė įvairovė, atliekų valdymas, oro kokybė ir tarša. ES lygmenių ir nacionalinių lygmenių skiriamas finansavimas netitinka realių poreikių. Dabar pakalbėsiu apie šios dalykus atskirai. Dėl biologinės įvairovės jos nykimas yra didžiausias aplinkosauginis iššūkis šiais laikais, atsižvelgiant į biologinės įvairovės vertę ir į ekosistemų paslaugą žmonėms ir ekonominiai geroviai. Biologinės įvairovės apsauga turi būti pats svarbiausias dalykas ir reikia įsipareigoti, dėti pastangas, kad būtų galima apsaugoti biologinę įvairovę ir kad dėl Europos, į ES tikslus būtų įtrauktas siekis e, neprarasti biologinės įvairovės. Ir mes e, jau uždėlisėme šioje srityje ir dėl to yra kai kurių problemų, kurios yra susijusios su aplinkos saugos veiksmų programos įgyvendinimu. E, mes dažnai kalbame, pavyzdžiui, apie oro gaiviklių naudojimus ir jeigu valstybinės valdžios institucijos dėlise, tai e, mes patys turime imtis atsakomybės. šiuo atžvilgiu reikėtų paminėti ir avarijas ir apie 400 tūkstančių ankstyvų mirčių dėl avarijų. Oro kokybės standartai, dėl kurių susitarė valstybės narės ir Europos parlamentas, jau turėjo būti gyveninti prieš dešimtmetį. Kitas rytis, kurią reikia tobulinti, tai sanglauda dermė su kitomis programomis. Ir nuostatos turi būti ne tik tinkamai gyvendinamos, bet jos turi atitikti ilgalaikę ES ir tarptautinę viziją. Turiu galvoje Europos semestras, darbo tvarkė iki 2030 metų, darnaus vystimosi tikslus ir e, per COP šalių konferenciją priimtus tikslus, taip pat ir kitas politikas ir strategijas. Pavyzdžiui, vienas iš pats svarbiausių sektorių aplinkai ir klimatui yra transporto sektorius, jo CO2 emisijos didėja ir dėl to sumažinami pasiekimai kitose srityse. 2017-2018 metais komisija parengė daugiau kaip dešimt teisėkuros pasiūlymų dėl transporto sektoriaus kad būtų pereita prie švarios, švaraus transporto ir netaršaus transporto. Pasiektas labai ambicingas rezultatas 37,5 CO2 emisijų standartų naujom, naujiems automobiliams ir 31 procentas sunkiems E, automobiliams, e, taip pat sunkvežimiams yra sumažintas. Ir mūsų ambicijos padidėjo, nes mums reikia ne tik apsaugoti planetą, bet ir užtikrinti pramonės įmonių konkurencingumą. Siekis turėti netaršias transporto priemonės yra labai svarbus ir neturime leisti pramonė nieko to klausimo nedaryti. Kalbant apie aplinkosaugos veiksmų programą, jau ne vieną dešimtmetį jos yra naudojamos ir tai yra labai svarbi priemonė, kad praktikoje būtų įgyvendintos visos praktinės strategijos aplinkos ir klimato srityje šios strategijos e, turi būti suskaidytos į trumpalaikės strategijas, kurias būtų lengva įgyvendinti ir lengva stebėti jų įgyvendinimą. Turint visą tai galvoje, norėčiau paminėti kitus pasiūlymus susijusius aštuntąją aplinkosaugos veiksmų programą. Pirmiausia, turime aiškiai komisijai pasakyti, kad nedelstų rengdama aštuntąją aplinkosaugos veiksmų programą. Ankstesnėje programoje nebuvo jokių nuostatų susijusių su laikotarpio vidurio peržiūra, bet komisija tik dabar baigė savo peržiūrą ir rezultatus paskelbs gegužę pasirengimas aštuntai aplinkosaugos veiksmų programai jau turi būti įsibėgėjęs, nes programa turėtų pradėti veikti 2021 m. sausio 1 dieną. Antra yra reikalinga tokia programa, kuri būtų labiau sutelkta į kitas politikas ir geriau su jomis dėrėtų, komisijoje turi būti įveiktas tas sus, susiskaidęs požiūris. Ir ši, ši programa turi būti susieta su kitais prioritetais. Būsimoji programa turi būti ne tik susieta su kitomis programomis, bet ji turi būti susieta su ilgalaikiais tikslais. Mūsų laukia nelengvos diskusijos dėl to, koks turėtų būti kelias, kaip atsisakyti anglies išmetimo Ir komisija praėjusiu metu pabaigoje parengė ilgalaikę strategiją tuo klausimu, planuojama patvirtinti rezoliuciją. E, kovo mėnesį parlamentas ją patvirtins ir pareikš savo poziciją šiais klausimais. Na, o po to prasidės rinkimų laikotarpis dar e, ir Europos ir nacionalinių lygmenių mums reikia imtis bendrų jausmų, veiksmų, nes nacionalinis lygmuo ir yra ta, ta, ta kliūtis, ši, kuri trukdo pasiekti tikslų. Dar reikia prisijimti aplinkosauginius tikslus nes akivaizdu, kad tai yra programa regionams, kurią parengė regionai ir kurie turi gyvendinti regionai. Šios diskusijos daug žadančios, nes tai rodo, kad vietos lygmenių nelaukiama nustatyti didesnės ambicijas jūs ir toliau dirbate tuo klausimu, stebite situaciją ir ačiū Jums už tai. Ačiū gerbiamoji parlamento nari, o dabar pradėsime bendrojo pobūdžio diskusijas dėl šios nuomonės. Pirmiausia, kolegė Urlika Hilau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš savo ruoštų norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Mes parengėme keletą pakeitimų, kur kalba eina apie darnaus e, vystimus įtvarumo tikslus ir tikrai labai e, džiugu, kad e, darnaus vystimus tikslai jau paminėti nuomonės pradžioje. Aš manau, kad tai yra tinkama seka. Ir tikrai labai svarbu viską apjungti aplinkosaugą, darnaus vystimus tikslus. Todėl labai norėčiau padėkoti už gerą bendradarbiavimą. Dėkoju. Dėkoju. Ir dabar Robi Bibar, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ypač norėčiau padėkoti poniai Valijan už e, jūsų dalyvavimą. Manau, Taip pabrėžimas puikus bendradarbiavimas tarp regionų komiteto ir Europos parlamento, ypač kai kalba eina apie aplinkosauginės temas. Todėl labai norėčiau pasveikinti Kol Lamers už nuomonę dėl 8-osios ES aplinkosaugos veiksmų programos rengimo. Aš manau, kad ši nuomonė labai svarbi, ypač kai kalba eina apie aplinkosaugą E, mes bendradarbiavame rengiant aplinkosaugos direktyvas, pavyzdžiui, e, bendradarbiavame ir ruošintis COP24, COP14 Na ir manau, kad e, lygiai taip pat gerai klostasis bendradarbiavimas ties darnaus vystimosi tikslais klimato kaita bei rovės nikimas. Tai yra temos, kurios e, statistiniu požiūriu liečia daugybę mūsų piliečių. Todėl manau, kad dar reikia pasispausti, dėti daugiau pastangų, pasiekti rezultatų. Gerai, kad e, ypač jaunimas dabar yra gerai informuotas apie šias temas e, yra motivuotas ir aš manau, kad e, iš tikrųjų bus dėta, dedamas indėlis į šių tikslų gyvenimą. Labai svarbu, kad vietos ir e, regionų valdžios institucijos daug, turi daug galimybių imtis veiksmų. Pavyzdžiui, kovojant su beirovės nikumu, pesticidų tarša, klimato kaita, Na, me, ponė Velian, jūs jau minėjote apie tokias bėdas kaip dirvos, oro, vandens tarša. Taigi noriu padėkoti KOR, kad įtraukė ir oro taršą, nes dėl oro e, taršos labai nyksta bioįvairovė, nyksta rūšis, todėl gerai, kad tai paminėta. Dėkoju ponė Valianu už tai, kad atvykote į mūsų plenarinę sesiją ir tikiuosi tolimesnio gero bendradarbiavimo su Europos parlamentu. Na, ponė Ertel dar paprašė žodžių. Taigi, mielai, suteiksiu jai šią galimybę. Prašau. Pone pirmininkė, aš esu iš Suomijos Espo regiono ir esu darnaus vystimas tarybos pirmininkė. Dabar esu paskirta renkti nuomonę dėl darnaus vystimas tikslų e, reikia įgyvendinti iki 30 metų 17 darnaus vystimosi tikslų, tai visiems čia esantiems gerai žinoma. Labai viliuosi, kad pagal 8 aplinkosauginę programą mes e, bendradarbiausime siekdami įgyvendinti 17 e, darnaus vystimosi tikslų. Tikiuosi, kad ir per merų paktą daug ką pasieksime ir tikiuosi, kad visi regionai ir miestai įtrauks į savo programas šiuos svarbius 17 vis, darnaus vystimosi tikslų. Tai yra svarbios priemonės kovojant su klimato kaita. Ir dėl šios priežasties bet kokios bendradarbiavimo formas tarp įvairių administracijos lygmenų, įmonių, verslo ir piliečių yra svarbus. Dėkoju iš diskusijas ir už gerą nuomonę. Dėkoju. Nematau daugiau pagidaujančių pasisakyti bendrose diskusijose, todėl dabar suteiksiu žodį e, mūsų pranešėjai bei parlamento nariai. Ir paprašysiu sureaguoti diskusijas. Pone pranešėjai, prašau. Ponės pranešėjai, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Na, e, turinio požiūriu nebeturėčiau daug ką pridurti prie to, ką minėjo nariai diskusijų metu. Tiesiog noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą, be kita ko rengiant darbinį dokumentą bei bendradarbiavimą komitete. Dėkoju už daug teigiamų atgarsių, teigiamai įvertintą galutinę nuomonės versiją. Dar norėčiau sureaguoti tai, ką sakė ponia Valian. Ji atkreipė specifiškai dėmesį į tas temas, dėl kurių, mano nuomonė, yra rekomendacijų. Ji minėjo kad ES politika e, yra įtraukiama į direktyvas reglamentus, tačiau ne visuomet tai yra įgyvendinama vietos regiono lygių. Taigi tai, kad tikslai neįgyvendinami, tai čia per nelik švelniai pasakyta. Todėl svarbiausia įgyvendinti viską žemiausių lygių. Ir dėl šios priežasties aš visuomet pasisakau už tokią politiką, kuri pirmiausia orientuotųsi į vietos lygmenį. Nereikia, aišku, atsisakyti Europinio ligmens savo nuomonę, tai vertinau kaip teisiną. Bet e, mes e, žemiausių lygių vietos regionų e, lygių turime įgyvendinti, juo rūpintis ir nusistatyti aukštus įgyvenimo standartus. Taigi norėčiau padėkoti poni Valjanų už jūsų indėlį o taip pat ir už tai, kad ir Europos parlamente jūs e, taip teigiamai žiūrite į siūlymus labiau orientuotis į vietos lygmenį. Parlamentas kaip tik vertina septintą aplinkosaugos programą. Na, e, po kelių mėnesių vyks rinkimai Europos parlamentą, ne už kalnų ir naujos komisijos kolegijos sudarimas. Iš e, komisijos narių girdėjau, kad uh, komisija yra patenkinta šią nuomonę, nes iš, išlėto ir komisijoje tai keičiamas požiūris ir komisija supranta, kad reikia keisti veiklos metodus. Dėkoju ir dabar žodis poniai Valien. Dėkoju. Na, kadangi tai galbūt paskutinis e, kartas, kai formaliai galime pasikeisti nuomonės dar per šią kadenciją, norėčiau padėkoti regionų e, komitetui už labai proaktyvų požiūrį aplinkosaugos srityje, taip pat už labai gerus konstruktyvius santykius su regionų komitetu. Taip pat norėčiau paraginti ir e, jau naujos kadencijos metu e, su naujais parlamento nariais dirbti tą pačią dvasę. Ši tema labai svarbi mums visiems. Uh, Taigi labai svarbu, kad e, kartu su jumis, kartu su parlamentu mes laimėsime šią kovą, siekdami apsaugoti gerą, sveiką, nekenksmingą aplinką, kas būtų palanku visiems. Taigi dėkoju ir sėkmės jūsų darbe. Dėkoju. Na, o dabar e, aptarsime pakeitimus. Pradėsime nuo pranešėjo pirmojo pakeitimo, kur yra pakeičiamas pirmas, antras ir trečias pakeitimai. Kas yra už? Kas prieš? Patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Balsuokime elektroniniu būdu. Balsamas baigtas. E, pakeitimas atmestas. Penktas pakeitimas, juo pakeičiamas šeštas, penktas, šeštas ir septintas aksiniai pakeitimai. Kas už? Prieš? Mm, patvirtinta. Tuomet aštuntasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Patvirtinta. Devintas pranešėjo pakeitimas pakeičia ankstesnį devintą pakeitimą, kas už prieš patvirtinta. Siūlau dėl 10 ir 11 pakeitimo balsuoti kartu, kas už prieš patvirtinta. 12 pranešėjo pakeitimas atsakyta pirminio pranešėjo pakeitimo, kas už prieš patvirtinta. 13 pranešė pakeitimas pakeičia 13, 14 ir 15 pakeitimus, kas už, prieš, primta. Toliau 16 pakeitimas, kas už, prieš, primta. 17 R pakeitimas pakeičia 17 ir 18, 19 pakeitimus, kas už, prieš, primta. 20 R pakeitimas pakeičia pirminį 20 pakeitimą, kas už. Prieš primta. 21 e, R pakeitimas pakeičia 22, 22, 23 pakeitimus, kas už. Prieš primta. Dabar siūlau bendrai balsuoti dėl 24 ir 25 pakeitimų, kas už. Prieš primta. 26 pakeitimas kas už. Prieš atmesta. 27 atsimtas, jeigu teisingai supratau. Dėkoju. Tuomet 28-29 pakeitimai siūlau balsuoti kartu. Kas už? Ar kas nors norėtų pasisakyti? Prašau. Dėkoju. Tiesiog noriu trumpai atkreipti dėmesį tai, kad e, šie du pakeitimai yra susijęs su poveikiu šal saloms. Na ir be abejo mes galime paremti šios du pakeitimus, taigi mūsų grupė pritars. Dėkuoju. Kas už? Prieš? Primta. 29. Kas už? Atsiprašau. 30 pakeitimas. Kas už? Prieš. Primta. 31 pakeitimas. Kas už? Prieš. Primta. 32 pakeitimas. Kas už? Prieš. Balsuokime elektroniniu būdu. Nes... Balsavimą baigiame, pakeitimas patvirtintas. Toliau, 33 pakeitimas pranešėjo, jis pakeičia 33 pirminį, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 35. Pranešėjas nori 35, 36, per daug greitai, per skubus, sakau pirmininkas. Dar 34 pakeitimas yra. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 35 pakeičia 35, 6 ir 7. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 38. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 39. Už? Prieš? Susilaikė priimta. Tai 40. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 41 pranešėjo Jis pakeičia pirmininkę iš pirmą, kas už, kas prieš. Priimta. 42, kas už, kas prieš. Priimta. 43 e, pakeičia pirminį 43, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 44, kas už, kas prieš atmesta, 45 kas už, kas prieš priimta, 46 už, prieš priimta. Galutinis balsavimas, kas už visą nuomonę, kas prieš, susilaikė, Nuomonė patvirtinama. Nedidelių skirtumų ir sveikinu pranešėją parengus užbaigus tokį darbą. Kolegos, dabar pereiname prie pranešimo, kuris e, buvo papildomai rašytas e, šiandienos darbotvarkė, vakarykštis devintas klausimas, nes vakar ne, ne, nepadarėme. Kalbėsime apie TNT įgyvendinimo supaprastinimą pranešėjas ponas Mišel Šefer. Jį keičia kolega Renidė Her. Yeah. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Pranešėjo žodis jums. Ačiū. Gerbėmi komiteto nariai. Aš kalbu vietoj pono Mišel Šefer. Nes jis tam tapo savo provincijos gubernatoriumi. Mes kalbame apie TNT įgyvendinimo supaprastinimą. Jūs žinote, kad mes labai daug kalbame bendrai apie projektų supaprastinimą. Reglamente nėra apsiribuojama atskirų valstybių narių subsidiarumo principą užtikrinimu. Kalbame apie regionus, kurie uh, dažnai išduoda uh, E, koordinavimo priemonės ir e, sertifikatus. E, Koter regiono komitete buvo pateiktas pakeitimas, kuris leistų piliečių dalyvavimą šiame sprendim, šių klausimų sprendime. Tiek ir ten norėjau pasakyti. Ačiū. Kas norėtų dalyvauti bendroje diskusijoje? Nematau norinčių. Taigi, pereisime prie pakeitimų svarstymo. Du yra pakeitimai pateikti. Balsuojame dėl pirmojo. Kas už? Kas prieš? Pakeitimas priimtas. Antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Balsuokime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Pakeitimas atmestas. Dabar balsuojame dėl viso dokumento. Kas už, kas prieš, kas susilaikytų. Nuomonė patvirtinama vienbalsiai. Sveikiname pranešėjai ir jo atstovą. Dabar galime tęsti darbą. Thank you. Kolegos, dabar periname prie paskutinės mūsų šiandienos darbo tvarkės nuomonės. Ja pristatys kolega Fernando Lopes Miras apie sveikatos priežiūros sektoriaus skaitmeninimą. Mes kalbame apie nuomonę savo iniciatyvą, kaip jau buvo anksčiau pasakyta. Prašyčiau gerbiamą pranešėją ateiti į tribūną Everyone tries to see the please. Monsieur le rapporteur, c'est bien volontiers. Pone pranešėjau, mielai suteiksim žodį. Gerbiamas pirmininkė, Taigi dar iki regionų komiteto gerbiamės primti, brangus kolegos. Na, tarp didelių mūsų visuomenės pasiekimų tai yra, e, yra gyventojų gyvenimo trukmės augimus. Na, tai aišku, yra susiję ir su iššūkiais, kaip pavyzdžiui, kroniški susirgymai, senėjimas, o taip pat tai skatina e, kurti naujus tvaresnius modelius, e, priežiūros modelius, kai ypač sutilkime į pacientą. Tai yra bendras tikslas tikslas - užtikrinti e, vienodą prieigą prie sveikatos apsaugos priemonių, kurios būtų skait, kokybiškos ir skaitmenimas šios rytyje yra labai svarbus. Ir šie iššūkiai sprendžiant galima um, pastelgti naujas technologijas tam, kad pasiruoštume naujiems demografiniams iššūkliams. Be to, skaitmenimas šios rytyje leis užtikrinti mokslo žinių sklaidą, o taip pat tai pagerins gydimą, diagnostiką bei geresnį sveikatą sveikatos duomenų panaudojimo. Dėl šios priežasties ir parengėme šią nuomonę skirtą e, vis sveikatos sektoriaus skaitmenimui ir jame raginame valstybės narės ir komisijas e, vykdyti šį pokyčių procesą koordinuotai. Taip pat raginame valstybės narės bei jų regionus suvokti jų vaidmens svarbą tam, kad būtų sėkmingai įgyvendintas šis bendras tikslas. Taigi svarbiausia duomenų e, Europos pali, pili, pacientų duomenų apsauga ir saugumas. Na ir kai kalba eina apie prigą prie sveikatos duomenų, tai pirmiausia reikėtų sukurti infrastruktūrą skirtą tarp valstybiniam duomenų mainams ir e, reikia pasirūpinti, kad būtų tie mainai saugus, bei galima gauti prieigą prie didelių duomenų apimties tam, kad galima būtų tyrim, vykdyti tyrimus medicinos rytyje. Taip pat reikėtų užtikrinti sveikatos apsaugos ir socialinių sistemų saveikumą ir papildomumą. Taigi, pirmiausia, reikia užtikrinti duomenų bendrą apsaugą ir ES komisija ragnama koordinuoti sveikatos sektoriaus skaitmenimo procesus. Taip pat turime rekomendacijų komisijos adresu tam, kad būtų e, sukurtas e, duomenų mainų formatas, kas beje buvo paviešinta vakar. Mes pasiūlyme, žengime toliau ir raginame komisiją užtikrinti galimybę sukurti europinę e, pacientų skaitmeninę lygos istoriją, kurią galima būtų pasinaudotis visur. Taip pat e, tai skatintų mokslinius tyrimus, e, terapijų, e, naujas formas, diagnostiką ir komisija raginama atsižvelgti į tai, kad, tarkim, jeigu dėl klinikinių priežasčių atlikti piliečių genetiniai tyrimai, tokie tyrimai turėtų turėti unikalų numerį tam, kad piliečiai vėliau galėtų su jais susipažinti. Taigi mūsų nuomonėje komisija komisija, valstybės narės, o taip pat ir regionai yra raginami dirbti iš vien tam, kad sėkmingai būtų užtikrintas sveikatos sektoriaus skaitmenimas, nes esame įsitikinę, kad tai sąlygos geresnį milijonų gyventojų gyvenimo kokybę. Ir norėčiau pabaigai padėkoti mm, regionų. Mm, komitetui už parmą rengiant šį nuomonę. Dėkoju NAT e, e, komitetui, o taip pat ir visoms frakcijoms už parmą ir indėlį. Taip pat norėčiau padėkoti už pakeitimus. Na ir šiaip esu įsitikinęs, kad šie pakeitimai leis pagerinti pirminę teksto versiją. Dėkoju. Merci beaucoup et maintenant j'ouvre le débat. Ačiū. O dabar pradėsime diskusijas. Ir pirmiausia mano sąraše Romandėjas Nado. Dėkuoju, ponė komiteto pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau pasveikinti Lopes Myras. Jis yra Mursijos regiono atstovas, sveikinai dėl nuomonės. Uh, Taip, čia kalbame apie dabartinę padėtį ir apie ateitį. Šiame dokumente atsižvelgime į pagrindinius skaitmeninimo orientyrų šios rytyje, skatimą apie e, mokymą, informatumo didinimą tam, kad būtų skatimas sveikatos sektoriaus skaitmenimas. Beje, ta informacija, kuri teikiama skaitmeninėmis priemonėmis ir keliais, prisideda prie sveikatos apsaugos bei sveikos gyvensenos. Mes e, matome, kad iš tikrųjų yra teikiama informacija skaitmeniniais keliais, tai reikia užtikrinti ir sveikatos apsaugos rytyje. O kai kalba eina apie pacientų klinikinius e, duomenis, svarbu apsaugoti jų e, saugumą nes nepamirškime, kad pacientas yra tikrasis savo duomenų savininkas, o ne administracija ir valstybė. Taip pat labai svarbu harmonizuoti duomenų apsaugą vietos, regionių ir nacionalinių lygių. Nepamirškime, kad bet kas iš mūsų, būdami Briuselėje ar kažkur kitur Europos Sąjungoje, galime staigiai susirgti. Todėl e, labai svarbu turėti visą lygos istoriją mūsų e, paciento kortelėje, e, luisnė kortelėje. Beje, pabrėšiu duomenų e, ir viet, tyrimus svarbą, ypač genetinių domenų svarbą, kas labai svarbu ir dabar, ir ateitie užtikrinant sveikatos apsaugą. Raginama e, pasirūpinti, kad e, sveikatos apsaugos e, sritis būtų skaismeninama tinkamai, čia raginimas komisijos atžvilgių ir beje pabrėšiu, kad Bet kur pacientai, būdami ES, turi turėti prieigą prie savo lygos istorijos skaitmenio formą. Kalstin Petersen. Kalstin Petersen, prašau. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Komisijoje vyko puikios diskusijos tuo klausimu. Ir štai turime tų diskusijų rezultatą su sveikata susijusių duomenų skaitmeninimas yra labai svarbus dalykas, kai jeigu ateityje susidursime su iššūkiais sveikatos apsaugos sistemos rytyje valstybėse narėse, regionuose, mes pritarėme šiai nuomonė ir visu, visiems jos pakeitimams. Ačiū. Dėkoju. Nematau daugiau prašančių žodžių, todėl Pereikėme prie pakeitimų. Pirmas pakeitimas, e, jis pakeičia pirminį, kas už, kas prieš, pakeitimui priimtas. Antras pakeitimas, kas už, prieš, priimtas. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, priimtas. Ketvirtas ir pranešėjo vietoj pradinio, kas už, prieš, priimtas. O dabar balsuokime dėl visos nuomonės, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Ir vienbalsiai yra balsuota už nuomonę, todėl sveikiname pranešėją už puikiai atliktą darbą. kolegos. O dabar artėja mūsų plenarinės sesijos pabaiga. Mums dar liko vienas kitas klausimas. Pirmiausia, mes turime balsuoti dėl naują biuro narių sąrašą. Tikiuosi, prieštaravimų nėra. Taip pat jums pateikta informacija apie naujus regionų komiteto narius ir pakaitinius narius susipažinimui. Ar būtų dėl kitų klausimų, ar norėtumėte kas nors pasisakyti? Jeigu ne, tai kitas mūsų posėdis vyks Briuselėje, taip, Briuselėje taip pat šiame pastate balandžio 10 ir 11 dienomis. Bet Esu įsitikinęs, kad visi susitiksime kovo 14-15 dieną Bukarešte. Ačiū visiems už dalyvavimą ir gero savaitgalio.